norėčiau jau pradėti, nes laikas eina, o darbo tvarkė mūsų tikrai yra labai įtempta. Aš esu Česlav Šekievski, su Žemės ūkio komiteto pirmininkas ir norėčiau visų pirma pasveikinti visus atvykus į, šį, į šios metus klausimus, kuriuos rengia kartu du komitetai. Taip pat dėkojame pirmininkaujančiai Latvijai ir dėkojame, kaip ir gerbiamam komisarui Andriukaičiui, štai kad atvyko, kad rado laiko pas mus atvykti. Taigi visi sveikinu susirinkusius. Taip, ponius ir ponai, kaip žinote, šie klausimai yra mūsų dviejų komitetų teisėkuros darbo dalis. Agri ir Envi komitetai kartu atsako už kelias pasiūlymus. Ir tiems pasiūlymus esame paskyrę bendro pranešėjus. Pone Gijamoj ir pone Renata Soma. Iš Agri komiteto ir iš Envi komiteto. Pirmoji iš Agri, antroji iš Envi. E, jos pasakys kiek vėliau. Taip panašiai pabrėžti, kad bent nuo 2008 metų ir nuo, ypač nuo 2008 metų rugsėjo 3 dieną priimtos rezoliucijos dėl gyvūnų klonavimo, Europos parlamentas nuolat ragino priimti konkrečius pasiūlymus dėl gyvūnų klonavimo maisto tikslais. Nebejoju, kad šis mūsų bendras renginys padės mūsų komitetams susiformuoti visapusišką vaizdą apie sklošiusią situaciją ir padės plėtoti prasmingą diskusiją. Padės suprasti įvairius reikiamus šio klausimo aspektus, nes klausimas tikrai yra labai svarbus ir jautrus. Klausimai vyks trimis dalimis. Pirmiausia bus pristatymai, kurias pristatymus atliks institucijų atstovai, po to vyks padalinė diskusija. Jos metu mes stebėsime, mes dar svarstysime, kokį poveikį patirs žemės ūkio pramonė, maisto pramonė bei gyvūnų gerovė, koks bus, koks bus poveikis. O antroje dalyje kalbėsime apie etiką bei apie vartotojų poreikį, e, tai yra požiūrį. Ir abiem atvejais bus laiko ir diskusijoms. O dabar norėčiau steigti žodį savo kolegijai Živana Lavyje, Envi komiteto pirmininkiai. Taip pat suteiksiu žodį ir bendrapranešėjams. Pirmiausia, ponė Lavija, prašau. Labai ačiū. Dėkoju ponui Sikerski už jo pristatymą. Gyvūnų klonavimas maisto pramonės tikslams tikrai jau seniai mums yra labai svarbus klausimas. Ir 2001 metais buvo patiktas pirmas pasiūlymas dėl naujų maisto gaminių, po pradėta taikinimo procedūra tačiau ji nepavyko būtent dėl nesutarimų dėl klonavimo. Vėliau Envi komitetas vis ragino komisiją pateikti naujų pasiūlymų dėl klonavimo ir kad tai būtų atskiras pasiūlymas nuo naujų, naujų maisto produktų pasiūlymo. Komisija pateikė pasiūlymų 2013 metų gruodžio 18 dieną ir pagaliau jie atliepė į mūsų prašymus Jie siūlė uždrausti klonavimą žemės ūkios tikslams ES, gyvūnų klonų importavimą bei maisto iš klonuotų gyvūnų pateikimą rinkai. Tačiau nėra numatyta nuostatų dėl atsekamumo ir dėl e, žymėjimo, kuomet yra naudojamos kas nors iš klonų gyvūnų gautos dalis. O tai yra itin svarbu, Būtent dėl to labai džiaugiuosi, kad čia vyksta bendri klausimai ir kad dalyvauja ponas komisaras Andriukaitis, bei kad ponas Stalmeisters e, dalyvauja, kur atstovauja pirmikalčiai Latvijai. Mes visi kartu dabar galėsime pabendrauti taip pat su ir e, puikiais ekspertais ir aptarti visus svarbius aspektus šie, šiam klausimui. Dėkui. Labai dėkoju. Dabar išklausysime bendrą pranešėjų. Pirmiausia, panemoj. Pranešėja iš Agri komiteto. Prašau, laiko tiesa bus nelabai daug, tad prašyčiau nevišti laiko limito. Gerbimi kolegos, labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad buvau pakviesta į šios e, diskusijas tokią svarbę temą. Ji tikrai mus visus labai veikia. Gyvūnų klonavimas yra labai sustingas klausimas, kurio reikia imtis. Ypač turint galvoje visas galimas pasiekmes, kokias gali atnešti uh, klonavimo technikų naudojimas tiek veisimo srityje, tiek maisto gimimo srityje, taip pat kaip tai gali paveikti mūsų piliečių gerovę. Štai prieš mus atsiranda didžiulė užduotis, nes reikia nutarti dėl labai svarbos ateities klausimo, reikia nutarti dėl mūsų maisto ateities, dėl mūsų maisto įpročio ateities, dėl mūsų visuomenės ateities. Dėl to nekantraudama laukiu išklausyti visų jūsų nuomonių. Tačiau iškart norėčiau pabrėžti, atkreipti dėmesį į keletą dalykų, kurie man atrodo itin svarbus. Ir norėčiau užtikrinti, kad tikrai apie juos bus kalbama. Pirmiausia, žinoma, yra Europoje vis dar gana daug neiškumo šiuo klausimu. Ir nepadeda ir tai, kad 11 metais nepavyko sutarti dėl naujų maisto gaminių. Novel Foods. Ir taip pat dėl, dėl maisto išklontų gyvūnų komisija turėjo pateikti naują pasiūlymą tik tais metais, kuriame jau reikia bandyti ieškoti sprendimo tai neišspręsti problemai. Komisijos pasiūlymai šioje srityje galėtų būti paremti kaip geras išeities taškas tolesniam darbui. Ir kaip aš dabar matau, vertinama šis teisės aktus, matau, kad vis dar trūksta mokslinės informacijos tiek gyvūnų gerovės rytyje, tiek apie galimą poveikį, kokį tai gali atnešti vartotojams, kaip tai gali paveikti žmonės, kurie e, valgys maistą iš klonotų gyvūnų. Tiesiog čia turime labai mažai informacijos. EFSA, e, EFSA analizavo šios dalykus ir e, tačiau kritikuotina, kad Labai mažai išanalizuota tyrimų, jų trūksta, tiesiog neužtenka mokslinių duomenų. Tad e, neaišku, kokiais remtis kriterijais, kaip atrinkti gyvūnų palikuonis, kaip atrinkti tinkamas rūšis, kaip e, galbūt naudotis tomis rūšimis, kurios egzistuoja gamtoje, nes įvairios technologijos numato į skirtingus e, atrankos kriterijus. Tad turime tikrai atidžiai įvertinti, kokį poveikį tai padarys. Reikia užtikrinti Europos vartotojų apsaugą. Greta to mes turime kitų prioritetų. Ypač daug dėmesio reikia atkreipti į tai, kad reikia užtikrinti ir gyvūnų tink, tinkamą būklę gerovę. Vis tik gyvūnai juk yra jaučiančios būtybės, patenka į Lisabono starties liktojo straipsnio apripti. Ta tikrai reikia nepamiršti to, reikia nepamiršti šio svarbos aspekto, nes gyvūnų gerovė turi likti užtikrinta. Ir jie reikia užtikrinti taip pat gerai, kaip ir vartotojų saugumą. Abu šie dalykai turi eiti kartu. Pirmas posėdį šio klausimu, na vis tik rodo, kad dar daug ką reikia nuveikti, tačiau Manau, kad kolegos iš Envi komiteto, mes visi kartu su jūsų visų pagalba galėsime tikrai sėkmingai įgyvendinti savo užduotis, atsižvelgdami į Europos piliečių poreikius. Tad nekantriai laukiu, ką pasakys ekspertai, tikrai nebijoju, kad suteiksite mums labai daug informacijos, kurią galėsime pasiremti. Labai ačiū. Tienko, dėkoju. Toliau žodis pavanės Soma. Ačiū. Ačiū, laba diena, visi kolegos. Pasveikinu su kolegomis, kurie sėdi su greta. Sveikinusi ir su komisijos atstovu. Labai taip pat džiugiuosi, kad abu komitetai kartu imasi šio sutingo klausimo. Nebijau, kad mes, kaip bendrapirmininkai, tikrai galėsime puikiai dirbti šios rytyje ir jau pradėjome darbus šios rytyje. Tad tikrai tikiuosi, kad klausimai bus labai vaisingi. suprantu, kad čia taip pat dalyvauja ir naujų parlamentų narių, kurie dar nėra dalyvavę tokių klausimų svarstymuose. Tačiau ankstesnio mandato parlamentas susidūrė su Novel Foods, naujo maisto pasiūlymu. Ir ten buvo pasiekta nesėkmė. Nes e, šis naujo maisto klausimas kartu buvo e, sudėtas su klonavimo klausimu, nors reikėjo šis klausimus atskirti. Reikia atskiro reglamento dėl klonavimo ir iki šiol to nebuvo padaryta. Tad e, reikia, o, o reikia vis tik, kad tai būtų reglamentuoma Europos e, Sąjungos lygiu. 2008 metais Europos parlamentas apie tai kalbėjo ir tuomet buvo pasiekta na, toks beveik ir bendras konsensusas šiuo klausimu. Tuo metu nenorėjome, kad klonuoti gyvūnai, jų palikonis arba jų genetinė medžiaga neturėjo būti atvežta į Europą. Mes to nenorėjome. Tačiau, žinoma, lieka šalia to ir kitų klausimų. Tai yra ir vartotojų apsauga, ir e, gyvūnų gerovė, žemės ūkio, pramonės interesai. Visą tai yra labai svarbus klausimai. Ir iš viso reikia klausti, ar mums reikia klonavimo ir ar mums reikia klonuotų gyvūnų palikonių, kad galėtume konkurencingai veikti pasaulinėje rinkoje. Tai klausimas yra. Ir tikrai manau, kad per klausimus galbūt paliesime šį klausimą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Toliau stiksiu žodį. Latvijos nuolatinės atstovybės pirmi, pirmininko pavaduotojui, fonui ambasadoriui. Prašau. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas mus nary, gerbiami ko pranešėjai, visi svečiai. Man tikrai labai malonu šiandieną čia dalyvauti. Šiame, šiuose bendrose klausimuose, gyvūnų klonavimo klausimu. Tikrai džiaugiuosi, kad buvau čia pakviestas ir pasidalins informaciją apie tai, kaip taryba vertina šį klausimą. Kaip ir prieš tai pasakė pranešėjai, norėčiau truputėlį pakalbėti apie pasiūlymų kontekstą. Kaip e, visi žinome, ES klonavimo politika plėtojimo labai seniai. Tarpisiniai debatai vyksta jau labai seniai ir e, plėtojami po to, kai 80 metais žlugo darybos dėl naujo maisto pasiūlymų. Novel Foods. Ir vėlgi tuomet pagrindinis klausimas buvo apie tai, kad maistas bus gaminamas iš klonuotų gyvūnų ir jų palikonių. Ir tuomet nebuvo rastas sprendimas, kuris būtų įgyvendintas praktikoje ir kuris patenkintų visų šalių interesus. Nebuvo tokio sprendimo rasta. Taigi dabar turime tokius teisės aktus, kokius turime, kad maistą iš klonuotų gyvūnų reikia, reikia iš anksto patvirtinti prieš pateikėt rinkai, tačiau tai savaime nedraudžia klonavimo. Ir Reikia atsvilgti, kodėl komisija siūlo skirti naują atskirą pasiūlymą klonavimui. Tikrai labai svarbu ir komisijai, ir abiems institucijoms, kur dalyvauja priimant sprendimus, suprasti, kokios buvo klaidos padarytos anksčiau ir žengti toliau sėkmingiau. Norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu, jog parlamentas ir taryba toliau tęsia darbus naujo maisto novel food srityje ir mes jau artėjame prie sutarimo. Ir e, šis pasiūlymas, šio pasiūlymo tai yra siekiama užtikrinti naujo maisto gaminių tiekimo galimybę ES rinką, užtikrinant aukštus saugumo standartus. Taip pat numatoma yra ir uždrausti klona... žemės ūkio gyvūnų klonavimą Europos Sąjungoje, klonuotų jūtų gyvūnų importavimą į Europos Sąjungą. Ir šie, šis pasiūlymai siekiama taip pat išvelgti ir gyvūnų gerovę, etikos klausimus kitus panašius dalykus. Aš dabar trumpai pristatyti tarybos prieigą prie šių klausimų. Labai svarbu suprasti, kaip taryba mato šią problemą. Tikrai na, nepaslaptis, kad taryba mano, jog klonavimą reikia svarstyti greta, kaip atskirą dalyką nuo novel foods. Ir tai, tai yra visai atskiras rytis. Ir Latvija, pirmia, kad Latvija labai taip pat stipriai laikos tos pozicijos, tad kad norėčiau visus paraginti, kurie dalyvauja šiose darybose, nepamiršti š... mūsų pozicijos. Ir reikia neprarasti galimybės sutarti dėl kai kurių esminių novel foods klausimų, pavyzdžiui, centralizavimo, e, leidimų centralizavimo, taip pat nano medžiagų, teisinio apibrėžimo bei kai kurių medžiagų įvežimus iš šių šalių. Nes tai leistų Europos vartotojams gauti naudos iš naujų maisto gaminių, ir taip pat tai padėtų ir mūsų pramoniai, tuo pačiu užtikrint aukštus saugos standartus. Toliau dėl tarybos darbo klonavimo pasiūlymo srityje. Tai vyksta kruopšti techninė pasiūlymo analizė taryboje. Manau, kad visi, na, visi mes kartu suprantame, koks tai yra svarbus klausimas valstybėms narėms. Ir norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių dalykų, ko jis buvo išsakyta per diskusijas taryboje. Pirmiausia, dėl uh, teisinės instrumento pasirinkimo, paskui dėl apibriešties bei atitikties taptinėms taisyklėms ir kontrolės. Ir čia taryba siekia dirbti, gyvendinama tokius sprendimus, kurie būtų teisiškai pagristi, būtų paremti poveikia vertinimu, būtų įgyvendinami ir neklaidintų vartotojų. Ir galiausiai dėrėtų su mūsų tarptautinėmis e, prekybos sartimis. Taigi, turint galvoje, koks sutinkas tai klausimas yra, tačiau pasakyti, kad reikia ieškoti subalansuoto sprendimo, kuris būtų pragmatiškas, subalansuotas, kad reikia atsižvelgti ir į ženklinimą, ir į atsekamumą. Taigi norėčiau pabrėžti, kad taryba tikrai susidomėjusi stebės parlamento darbą ir abu teisėkuros proceso dalyviai tikiuosi, kad ras sprendimą šiuo labai sutinku klausimu. Labai dėkoju. Labai dėkoju ambasadoriau, dėkojame, kad pristatėte tarybos poziciją. O dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovai ponui Driukaičiui, kad jis pristatytų komisijos poziciją šiuo klausimu. Prašau, komisarė, žodis jums. Gerbiami bendra pirmininkiai, komiteto nariai, pranešėjai, ponios ir ponai. Džiaugiuosi, kad esu pakvestas į šį pirmą bendrą komitetų posėdį aptarti du komisijos pasiūlymus skirtus klonavimui. Kaip žinote, vienas pasiūlymas buvo. Tie, tie pasiūlymai buvo pateikti ankstesnės kadencijos komisijos 13 metų gruodį. Dabar kokie tie du pasiūlymai. Pirmasis iš jų tai yra direktyva dėl gyvūnų klonavimo sustabdymo. Ir čia būtų negalima klonuoti galvijų, e, oškų ir kitų gyvūnų, kurie laikomi ūkiniais tikslais ir dėl jų e, draudimo teikti į rinką. Toliau Kitas pasiūlymas yra susijęs su produktų iš gyvūnų klonų teikimu į rinką. Tai reiškia, kad bus draudžiama pateikti į rinką klonuotų gyvūnų e, maisto produktus ir pieno produktus. Tai pirmasis pasiūlymas yra konkrečiai skirtas klonavimui, o antrasis pasiūlymas yra skirtas maisto produktams iš klonuotų gyvūnų. Šie pasiūlymai e, taip pat yra susiję su etiniais e, klausimais ir gyvūnų gerovės aspektais. Gerbiami e, komitetų nariai, šiandien kreipiuosi į dviejų komiteto narius ir dabar tas bendras posėdis rodo, kad ši tema yra labai sudėtinga ir įvairia lypė. Parlamentas parlamentui pavyko e, pasiekti sutarimą dėl genetiškai modifikuotų gaminių, tai nemanau, kad mums nepavyks susitarti ir dėl klonuotų gyvūnų bei dėl maisto produktų iš tokių gyvūnų. Taikinimo procesas po trejų dėrybų metų dėl naujų maisto produktų sužlugo. Ir tada komisija į 12 metų programą buvo įtraukusi e, naujus teisėkuros pasiūlymus ir parengė du atskirus pasiūlymus, atskirdama e, klonavimo pasiūlymą nuo naujų maisto produktų teisės aktų pasiūlymo. Šiandien mes susirinkome aptarti klonavimo ir aš čia atvykau, kad išgirščiau jūsų pozicijas, jūsų nuomonės Visi žinome, kad šis klausimas yra sudėtingas, kad mes turime apsvarstyti visą šio klausimo sritis, maisto saugą, etinius aspektus, gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimus bei inovacijas ir tyrimus šioje srityje. Geras sprendimas tai reiškia subalansuotas sprendimas, atsižvelgiant į visus svarbius ir reikšmingus faktus. Šiandien aš atvykau, kad išklausyčiau jūsų nuomonių, kalbant apie maisto saugą. Čia aš pasitikiu EFSA rekomendacijomis ir išvadomis. Kalbant apie gyvūnų gerovę, šis rytis yra labai svarbi. Visi gyvūnai, kurie dalyvauja klonavime, patys klonai ir surogatinės mamos kenčia. Negalime elgtis su gyvūnais kaip su objektais tai atsispindi ir sutartise, kur sakoma, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės. Gyvūnai sudaro labai svarbę žemės ūkio dalį. Klonavimas nėra tik inovatyvus gamybos metodas. Jis neturėtų sukelti nepateisinamų kančių ūkiniams gyvūnams. Žinome, kad kitos ne Europos Sąjungos šalis yra pasirinkę kitokius sprendimus ir tada kyla klausimas dėl e, klonuotų gyvūnų palikuonių Europos Sąjunga įsiveža gyvūnų klonų sėklą ir naudoja ją sėklinimui. Ir e, ta sėkla naudojama tokiomis pačiomis sąlygomis kaip įprastinėmis sąlygomis, įprastiniais metodais apvaisintų gyvūnų. Klonavimo poveikio vertinimas išnagrinėjo įvairias galimybės, taip pat ir maisto ženklinimą. Iš klonuotų gyvūnų ir jų palikonių maisto produktų ženklinimas yra brangus Ir komisija nusprendė šio reikalavimo ūkininkams netaikyti, bet mes esame pasirengę toliau svarstyti šį klausimą. Komisija inicijavo tolesnius tyrimus susijusius e, su tokių maisto produktų iš klonuotų gyvūnų galimų žymėjimų. Ir e, šios studijos ataskaita E, spalio mėnesį, šių metų spalio mėnesį bus pristatyta ir tikimės e, suteiks daugiau informacijos šiuo klausimu. Gerbiami komitetų nariai, labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonės ir susidaryti įspūdį, kiek įvairių galimybių šioje srityje galėtų būti. Taigi labai laukiu jūsų nuomonių. Dėkui. Dėkoju sako pirmininkas, baigėsi kaip ir pirmoji mūsų diskusijų sesija, kai institucijų atstovai pristatė savo e, pristatė institucijų požiūrį ir dabar pradėkime diskusijas. Pirmiausia, pirmoji diskusijų grupė pakalbės apie poveikį žemės ūkio maisto tvarkymo subjektams ir gyvūnų geroviai. Ir dabar prieš suteikdama žodį ekspertams norėčiau suteikti žodį ponė Moj, kad jinai pateiktų keletą įžanginių pastabų. Taigi, ponė Moj, žodis jums. Dėkui. Žemės ūkio komitete Mes manome, kad gyvūnų gerovės ir sveikatos problema yra labai svarbi, kaip ir nurodoma Lisabono sutarties 13 straipsnėje. Gyvūnai yra jaučiančios būtybės. Ir tą turime turėti omeny. Kai kalbame apie gyvūnų klonavimą, norėtume, e, kad ekspertai mums pasakytų, kiek kančių klonavimas sukelia gyvūnams, taigi šis rytis būtų labai svarbi. Dėkoju. Dabar stiksiu žodį ponui Janui Veneman. Jis yra vienas iš trijų mūsų ekspertų, kurie dalyvauja šioje pirmoje diskusijų grupėje. Taigi žodis ponui e, Veneman, jis yra Europos ūkinių gyvūnų augintojų forumo direktorius. Jis taip pat yra gyvūnų veisimo specialistas, turi didelę patirtį žemės ūkyje, yra vadovavęs kai kuriems Niderlandų žemės ūkio ministerijos departamentams ir taip pat yra dirbęs privačiose, e, sektor, privačiame sektoriuje. Taigi, žodis ponui Veneman. Jum suteikėme 10 minučių, prašau. E, pone Veneman, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mus į šį posėdį. Džiaugiamės turėdami tokią galimybę apsvarstyti šią temą. Prieš mum leidžiantis iš įsvarstymus į diskusijas, pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti Europos ūkinių gyvūnų augintojų forumą. Turiu parengę skaidrės šis forumas tai yra Europos ūkinių gyvūnų augintojų asociacija. Mūsų asociacijos nariai yra privačios įmonės arba veisimo sektoriaus asociacijos, daugelis jų yra kooperatyvai. E, ūkininkai veisėjai yra tų organizacijų nariai. Mūsų asociacija Europoje turi beveik 30 narių. Ir mes e, kalbame apie visų rūšių veisimą atrajojančių e, paukščių, e, keulių ir e, taip toliau. Taigi mes esame susiję su veisimu ir reprodukcija. Klonavimas nėra veisimas, tai yra reprodukcija, bet aišku, tai atsiliepia ir veisimui. Ką daro mūsų forumas, mes giname savo narių interesus Europos komisijoje, Europos parlamente ir visur kitur įvairiais e, politikos aspektais, e, gyvūnų gerovės, gyvūnų klonavimo ir kitose srityse. Taip pat dalyvaujame tyrimo veikloje, žiūrime, kokie moksliniai tyrimai būtų reikalingi ir bandome prisidėti prie Horizontas 2020 e, horizonto programos. Taip pat mes stimuliuojame mokslinę tyriamąją veiklą Europoje šioje srityje. Kalbant apie klonavimą, tai jam skirta viena skaidrė. Ir tie pasiūlymai šioje srityje, tai pirmiausia yra klonavimo pasiūlymas ir rinkos pasiūlymas, taip aš juos pavadinčiau. E, gerbiamas komisaras jau pristatė klonavimo pasiūlymą, draudžiama klonuoti gyvūnus, draudžiama importuoti e, embrionus klonus ir gyvūnų klonus. Bet embrionų klonai nėra klonų embrionai ir reikia, kad gerai parlamentarai šį skirtumą suprastų. Embrionai klonai yra klono pati pradžia, pats pradinis tapimo klonų taškas. Bet nėra jokio draudimo importuoti genetinę medžiagą, tai yra e, sėklą ir embrionus e, iš klonuotų gyvūnų. Kokie yra klonavimo privalumai? Kaip jau sakiau, klonavimas yra e, reprodukcinė technika, tai ne veisimo, tai ne veisimas, tai nėra genetinė modifikacija. Kokie yra klonavimo privalumai? E, klonavimas gali paspartinti veitimo, e, veisimo procesą, sutrumpindamas tuos kartų intervalus. Ir jei pasižiūrėsime į visą gyvūnų veisimą kaip į piramidę, tai nuo to paties geriausio piramidės viršuje esančio gyvūno iki, e, pavyzdžiui, keulių išveisimo skerdimui praeina labai nemažai laiko, o klonuojant galima išvesti labai e, gerus gyvūnus mes naudojame taip vadinamą genominę selekciją. Ir tuo būdu galime atrinkti gyvūnus iškart, kai jie gimsta. Kai gimsta bulius, iš, nėra iš pat, iškart aišku, ar jo sėkla bus tinkama gyvūnams e, veisti. Ir klonavimas veisimo sektoriui duotų labai nemažai privalumų komisijos pasiūlymas Europos veisimo sektoriui yra primtinas. Kodėl? Pirmiausia, kad jis paremtas EFSA atlikto, atliktų rizikos tyrimų ir net ne vienu rizikos tyrimu, o keliais tyrimais paremtas sveikatos ir gyvūnų gerovės reikalavimais, nors ne visos problemos dar yra išspręstos. Yra e, problemos dėl embrionų klonų ir kai gyvūnai gimsta, yra kartais dar e, su tais gimusiais gyvūnais susijusių problemų. Ir mes tą suprantame ir dėl to pritarėme, kad kol kas yra draudžiama gyvūnus klonuoti, bet suprantame, kad tas draudimas yra laikinas ir turim penkerius metus situacijai įvertinti ir išnagrinėti ir tikimės, kad per tuos penkerius metus mokslininkai išspręs uh, visas su to susijęs problemas, nėra draudimo atlikti tyrimą, klonavimo, atlikti tyrimus klonavimo srityje ir tyrimo tikslais klonavimas yra leidžiamas, taip pat genetinės įvairovės tikslais klonavimas irgi turėtų būti leidžiamas. Ir taip pat pritarėme komisijai tam, kad nėra draudimo <clears throat> dėl klonuotų gyvūnų genetinės medžiagos. Europos parlamentas ir komisija ir taryba vienaip ar kitaip, jei vienaip ar kitaip uždraustų klonuotų gyvūnų genetinės medžiagos importą, tai tai neigiamai atsilieptų šiam sektoriui, ne tik konkrečiai veisėjams, bet ir ūkiams. Pirmiausia, dėl ko? Dėl to, kad tektų labai didelė administracinė našta, kiltų atsekamumo problemų, kiltų priekybos problemų su tokiomis šalimis, pavyzdžiui, kaip JAV, tarp, e, tarp Atlantinė e, priekybos ir investicijų sutartis dėl to galėtų nukentėti, be to sumažėtų Europos veisimo sektoriaus konkurencingumas. Ir noriu pabrėžti, kad jei tokios technologijos kaip klonavimo ar kažkokios dar modernesnės technologijos bus ribojamos Europos Sąjungoje, mes pralaimėsime kovoje su JAV ir su kitomis Europos šalimis. Jei ES nori būti inovatyvi, tai neturime užkirsti kelio tokioms inovacijoms, neturime jų riboti. Kalbant apie rinkos pasiūlymą, tai mūsų forumo nuomonė yra tokia, kad tas pasiūlymas net neatspindi EFSA nuomonės. Tas, tas draudimas neatspindi EFSA nuomonės, norėčiau pakartoti. Ir nėra draudžiama naudoti klonuotų gyvūnų palikuonių produktus, taip pat ir rinkoje. Kai galiausia į teisės aktus pateks klonuotų gyvūnų palikuonis, jei tie draudimai bus išplėsti ir apims klonotų gyvūnų palikonis, tai Europos veisimo sektoriui tai nebus gerai. Kokį patarimą galėčiau pateikti Europos parlamentui? Galbūt tos direktyvos nėra idealios, bet mums jos yra primtinos. Ir labai prašyčiau Europos parlamento ir Europos Sąjungos tarybos toliau nebloginti tų teisės aktų, kuriuos komisija yra e, patvirtinusi. Čia matote mano telefoną, mano elektroninio pašto adresą. Aš esu pasirengęs teikti visą informaciją elektroniniu paštu ir kitaip visat pasirengęs dalyvauti diskusijose su Europos parlamentarais šiuo klausimu. Dėkui. Labai ačiū už tai, ką išgirdom. Ir ačiū už tai, kad e, tiesiog suteikėt mums progą ateity kreiptis, išklausyti jūsų patarimų. O dabar žodį suteiksiu ponui Xavier David, kuris yra organizacijos Kopa Kogeka vicepirmininkas. Ir suteiksiu dešimt minučių. Ponas Xavier David, kaip sakiau, e, vadovauja UNCA e, Prancūzijos e, veisimo organizacijų susivienijimui, be, be visa kita. Tad, ponė Davidai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena visiems po pietų. Aš norėčiau pakalbėti apie kopą kogeką. Viena vertus tai kopa, Europos e, ūkininkų susivienimas ir kogeka. Kita mūsų forumo dalis tai Europos žemės ūkio kooperatyvai. Mes vienijam 66 organizacijas ir tokiu būdu atstovauju maždaug 12 milijonų ūkininkų bei 22 tūkstančiam kooperatinių bendrovių. 200 maždaug 3 milijardai eurų apyvarta tokia yra šių mūsų narių. Tad iš tikrųjų mes atstovaujam bendriems e, žemės ūkio interesams ir kartu bandom ieškoti, e, kaip, e, kaip tiesiog spręsti rūpimų klausimų sprendimus. Aš šiaip jau galiu patvirtinti, kad ES veisėjai laikosi ES teisės aktų, tą galiu pasakyti iš savo patirties. Antai, dėl gyvūnų sveikatos įstatymų, tai mes turim tikrai griežtą kontrolę, uh, E, veterinarijos tarnybos kiekvienoje valstybei nariai e, lankosi tam tikrose centruose ir taip toli gražu nėra visur. Be to turiu pasakyti, kad e, tikrai ne, ne, nelaikydami gyvūnų savo gerose sąlygose mes tikrai ne, nebūtume pasiekę tokių gerų rezultatų. Uh, Tad iš ties ūkininkams reikia gyvūnų, kad jie būtų geros sveikatos. Na ir mes dirbam su komisija, kartu dirbam su taryba dėl naujų zootechnikos teisės aktų. Na ir pakartosiu, tie teisės aktai rengiami tam, kad iš tikrųjų mūsų šis sektorius būtų e, konkurencingas ir kad būtų patenkinami visuomenės poreikiai, kartu naujų maisto produktų poreikiai. Dabar šiaip jau klonavimas, tai dar kol kas e, interesas ribotas. Tai susiję su genetinė įvairovė ir kartu tam tikrų genetinių procesų spragomis. Uh, Kalbant apie avis ir oškas, tai klonavimo nereikia, tiesiog reikia e, geriau veisti, skatinti tam tikras rūšis, poru, porušius, tam, kad būtų galima tada atrinkti tam tikrus gyvūnus pagal jų gyvenimo trukmę, e, veislumą. Ir reikia labai tvirtų tam tikrų veislių tam, kad būtų galima išlaikyti genetinę įvairovę. Ir todėl, kalbant apie veisimą, klonavimas yra nesąmonė. Antra, šiai technologijai nepritariama ES rinkoje, tai jau buvo paminėta įžanginiuose žodžiuose, mes tą galim patvirtinti, iš tikrųjų mes dabar tikrai atmetam kol kas klonus. Toliau su klonavimu susiję, susijusios didelės išlaidos. Antai galim pasižiūrėti vieną JAF e, bendrovę, kuri teikia klonus tai 20 tūkstančių dolerių e, tam, kad pagamintum vieną, vieną, vieną veršį iš tiesiog po, po ilgų tam tikrų bandymų ES, tai būtų šimtas tūkstančių dolerių. Tad dėl ekonominių priežasčių iš tikrųjų šis būdas, klonavimas ir klonų naudovimas nėra konkurencingas. Su tuo susijusios per didelės išlaidos. Ir galiausia, paminėtinas e, žemas veik, veiksmingumas. Ta sako EFSA ataskaita pasirodžiusi 2012 metais. Ir čia kalbama tik apie 13-20 procentų e, našumą. Dabar dar kaip mes vertinam klonavimą. Taip, mes turim tęsti mokslinį tyrimą klonavimo srityje dėl trijų tokių priežasčių. Pirmiausia, mes turėtume geriau suvokti patį mechanizmą, geriau apie, žinot, apie jį žinoti, tam, kad galėtume veisti e, sveikesnius, e, veisingesnius gyvūnus, tam, kad tikrai mes galėtume išlaikyti ES konkurencingumą mokslinio tyrimo prasme ir dėl trečios priežasties, kuri mums yra labai svarbi Labai reikia Europos mokslininkų e, ekspertizės, ypač tarptautinėse diskusijose, ypač su trečiosiomis šalimis. Tad mums reikia tikrai visos Europos patirties, ekspertizės, kad galėtume atremti ir kitų e, ekspertų e, iš svetur argumentus. Bet to nereikėtų kartu ignoruoti ir tarptautinės prekybos situacijos padėties. Nuolat keičiamasi genetinė medžiaga tarp ES ir trečiųjų šalių. Europa, suprantama, nėra izoliuota sala, mes tą visi žinom, antai mes importuojam jautieną, e, avieną, paukštieną. Tad e, išbandymai tenkantis ES yra tokie Kaip būtų galima suderinti tokius tris dalykus? Pirmiausia, užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp ES veisimo pramonės ir trečiųjų šalių, kartu kaip pasiekti, kad visuomenė pritartų tiems visiems darbams ir trečia pasiekti pakankamą atsekamumą, patikimą atsekamumą. Na ir dar, mes, mūsų organizacija norėtų uh, tokio teisinio pagrindo, manytume, kad būtų galima tiesiog geriau priimti reglamentą, užuot priemus ir po to perkelus direktyvą. Ir be to reikia, aišku, veiksmingų kontrolės mechanizmų. Dar vienas dalykas, kuris irgi mums labai svarbus. Europoje reikia dar, tai yra, jau turim tam tikrą priemonę tam, kad būtų galima atsekti klonus pagamintus Europoje. Tad e, tai jau at, e, klonų atsekomumas jau, e, jau reikėtų, kad jį turi, turėtų tokį įrankį veisimo bendrovės, tačiau vis dėlto klonų, tai yra klonų gyvūnų palikuonis, jų atžvilgių tai yra kur kas sudėtingiau. Na ir antai, vyko diskusijos ir tebe vyksta diskusijos dėl mm, atsekamumo, dėl elektroninio identifikavimo. Ir komisija nutarė e, nepadaryti elektroninio identifikavimo privalomu, nors šiaip jau tai yra įdomus dalykas, bet neprivalomas vien todėl, kad e, buvo įvertinta, kad išlaidos per didelės būtų. Tad e, dabar dėl to individualaus elektroninio identifikavimo, kaip jau sakiau, e, nu, nutarta padaryta išvada, kad e, šiaip jau tai per daug kainuotų ir tam nebūtų pritarta. Ir paskutinis dalykas, dar reikėtų aiškiai skirti klonus nuo, nuo klon, klonuotų gyvūnų palikuonių. Ir čia šiuo požiūriu EFSA nuomonė yra labai aiški, nedviprasmiška. Klonuotų gyvūnų palikuonys e, šiuo atveju nesiskiria nuo įprastinėmis technikomis išvestų gyvūnų ir klonavimas mums nėra maisto saugos klausimas. Ir dar veisėjai vis dėlto turės garantuoti, kad klonų e, ir jų klonuotų gyvūnų palikuonių mėsos nėra veislinių gyvūnų, dokumentus turinčių gyvūnų, gyvūnuose. Kaip tą reikėtų tada užtikrinti ir kas už tai sumokės, kad būtų galima tiesiog tą užtikrinti. Ir kaip tik todėl mes pritarėm komisijos pasiūlymui, koks jis dabar yra Dabar tad manom, kad Europos e, veisimo bendrovėms nereikia klonų e, maisto produktams gaminti. Ačiū. Teraz oddam głos panu Donaldowi Brumowi. Dabar žodį suteiksiu ponui Brumui, profesoriui emeritui, dirbančiam Kembridžo universitete gyvūnų gerovės ir antrozoologijos skyriuje. Jis nemažai tyrinėjo šią sritį įvairius šios temos aspektus, yra paskelbęs daugiau kaip 300 įvairiausių leidinių, jo leidiniai žinomi 43, Europos, tai yra pasaulio valstybėse, Ir nuo 1909 iki 2009 metų jis be visą kitą dirbo EFSA, kartu ES e, mokslinių įvairių komitetų buvo vicepirmininkas ir pirmininkavo kartu, kartu gyvūnų gerovės e, e, komitetui. Tad, ponia Brumai, žodis jums. Micro. It's working? Yes. Please repeat. Okay. Uh, as you have heard, I am an animal welfare scientist. Taip, mane pristatė kaip gyvūnų gerovės e, mokslininką. Aš šiaip jau neatstovauju jokiai organizacijai ar gyvūnų saugos organizacijai, tačiau aš prisidėjau e, rengiant EFSA, be visą kitą nuomonės ir pranešimus. Ir turiu pasakyti, kad gyvūnų gerovė tai yra mokslinis dalykas ir kartu e, tiesiog e, gyvūnų gerovę mes galim įvertinti, ypač tuose valstybėse narėse, kur gyvūnų gerovė yra labai svarbi. Bet kita vertus, tai ne tas pats, e, kas kelti klausimą, ar teisinga keisti gamtos tam tikrus procesus. Tai nėra e, tiesiog gerovės e, klausimo dalis. Na ir gyvūnų klonavimas buvo atliekamas jau daugelį metų. Antai šeštojo dešimtmečio pabaigoj buvo klonuojami pirmieji varliagyviai o šiaip jau žinduoliai 86 metais. Na, o klonavimas nėra tas pats, kas genetinis modifikavimas, tai nereiškia tam tikros lastelės tam tik, įvedimas į, į genotipą. Ir čia naudojama svarbiausia procedūra - somatinių lastelių branduolių perkelimas. SCNT pavadinimu vartojama. Na ir dabar klonavimo veiksniai įvairūs. Jie gali būti neigiami gyvūnų geroviai. Pirmiausia, neigiamas toks. Tai klonavimas gali paveikti motiną, kartu gali neigiamai paveikti tos pačios motininio gyva, e, gyvūno e, palikuonį, kai e, kiauša, kiaušialastės per, perkeliamos į labai ankstyvo amžiaus gyvūną ir pagaliau gali neigiamai veikti tokių gyvūnų palikuonis vėlesnėse kartuose. Jeigu, sakykime, nesikeičia tam tikra aplinka arba atsiranda naujos lygos ir gali kartu būti daromas neigiamas e, poveikis kitiems gyvūnams, kurie savaime nėra klonuoti. Tad Pirmiausia, pradėsiu nuo padarinių neigiamo poveikio, pirmiausia, to, gyv, klonuotų gyvūnų palikuonėms. Na ir dabar, kai klonuotas gyvūnas praeina tą pirminę stadiją, pradinę stadiją, e, tokie gyvūnai paprastai e, sugeba išsilaikyti prastiniai aplinkoj, nors yra tam tikrų išimčių. Kol kas neturim e, pavyzdžių rodančių, kad vėlesnės kartos kažkaip pasikeitė praėjus tam tikram laikui. Bet yra atlikta tam tikrų tyrimų, tačiau neturim tam tikrų problemų įrodymų. Na, o dabar, jeigu klonuotų, klonuotų, klonuoti gyvūnai patys yra labai veis, vislus, tai, e, tai, tai ateities kartų vaistų gyvūnams gali būti daromas irgi poveikis, kuris šiaip jau būtų priešingas negu dabartinės 28 metų direktyvos 20 ir 21 straipsnis. Antai broileriniai viščiukai vėlgi dėl jų, dėl ascitų, tam tikrų pėdų deformacijos ir tam tikrų kitų dalykų e, gali patirti neigiamą poveikį. Arba ta, tas pas pasakytina apie pieninės karves dėl mastito ir kitų dalykų. dabar gyvūnai e, tam, kad jie prisitaikytų prie sąlygų. Jeigu sumažini genetinę įvairovę, tai dėl to gyvūnams sunkiau bus prisitaikyti prie naujų sąlygų. Antai, jeigu kyla nauja lyga, tai tada ta genetinė vieno, vienovė padidina tokią riziką, gyvūnai tada uh, sunkiau prisitaikys prie naujos lygos proveržio. Tad mes iš tikrųjų nenorim tokio genetinės vienovės ir tą, tą patį pasakė prieš mane kalbėję kolegos. O iš tikrųjų dažnai tas pastaruosius metus kilo naujų lygų, kurios kėlė, kėlė problemų, gali kilti ir kitų problemų, antai dėl klimato kaitos, temperatūros pakeitimų, tai irgi gali paveikti gyvūnų gerovę. Kartu gali kilti ir plisti naujos lygos nes ir tai paveikia visus šiaip jau gyvūnus, ne vien tik tai, sakykime, klonuotus ar jų palikuonis. Toliau kitas dalykas, ar klonavimas gali turėti kokiu nors teigiamų padarinių. Dabar ūkiniai gyvūnai naudojami veisliai, gali tikrai jų e, šiaip jau gerovė būt, nekokia, nes antai jiems kartais neleidžiama per greitai aukti dėl, ir todėl duodami riboto, riboto žib, pašarai ir panašiai. O klonavimas, e, šiaip jau klonavimas galėtų padėti sumažinti veislinių gyvūnų skaičių, bet kol kas vėlgi tas klonavimo skaičiai šiaip jau kol kas dar maži. Toliau Jeigu dabar įvertintume visus žinduolis, ir čia e, turiu galvoj motininius gyvūnus, ir kai as, kyla į e PSC, tai antai tai nėra savaime, savaime šiaip jau gyvūnų gerovės problema ar problema kylanti gyvūn, motininėms gyvūnams. Bet tai gali būti problema jauniems klonuotiems gyvūnams, kad, kad dėl to gali dide, būti didesnis ne, ano, anomalijų skaičius, antai gali būti didesnis, sakykime, embrionas, uh, ar, ar kiti, kitos tam tikros anomalijos ir dėl, sakykime, dėl to tada motininiams gyvūnams sunkiau yra gimdyti ir dėl tokių anomalijų irgi gali nukentėti tiesiog palikuonis ir, dėl, ir to padarinys dažnai e, pablogėjusi gyvūnų ger, gerovė, nebūtinai visiems gyvūnams, bet e, gana dideliai jų daliai palyginti su tais gyvūnais, kurie veisiami E, normaliai. Ar galima šitą e, procedūrą pagerinti įvedant naujas technologijas? Antai Japonijoje, e, Nagojoje, Nagai, Vatanabe Nagai bendrovė nustatė, kad antai nuo, 2000, nuo 98 metų iki 2007 metų jie vėlgi nustatė, kad klonuoti motininiai gyvūnai ir jų e, palikuonis, e, iš tikrųjų jų šiaip jau sąlygos nepagerėjo. Tad yra kitų metodų, tačiau kol kas dar neįrodyta, kad tie metodai pasiteisintų kaip geresni. Kalbant apie rūšis, tai e, karvių klonai, tai dides, gana didelis e, mirtingumas dar, e, dar gimdoje, antai net 27 procentai neštumo atvejų. Tai yra, tai gimsta, gimsta palikuonis Ir kai gyvūnai gimsta, tai tada jų mirtingumas būna didesnis negu tokiu atveju, jeigu veisiama įprastiniais būnais, būdais. Gali būti tam tikrų deformavimo, patologijų atvejų pasireiškiančių klonuotuose gyvūnuose. Tad iš tikrųjų tokie, toks poveikis tikrai nėra jau menkas motininiams gyvūnams ir jų palikuonėms o po to, po tos pradinės stadijos, tai e, mažiau pavojų, bet yra, kyla pavojus, kad sumažėja gyvenimo trukmė. Dabar klonuotos keulės, avis ir oškos. Tai tiems gyvūnams reikia chirurginio įsikišimo. E, tai irgi yra gyvūnų gerovės faktorius. Be to, keulių gemalų e, mirtingumas yra didesnis. Avių atveju tai vėlgi pasireiškia panašių e, deformacijų ir vėlgi skaičiuojant, e, skaičiuojant neštumų skaičių ir gimusių eriukų išgyvenančių iki atjunkimo stadijos skaičių. Uh, Dabar pasižiūrėjus į paukščius, tai jie šiuo metu dar negalim, negalimi visiškai klonuoti, bet atliekant tam tikrus e, lastelių perkelimus, transplantaciją viščiukuose galima pasiekti jau tam tikrų rezultatų ir čia buvo atlikti tyrimai, rodantis būtent skaičius, kiek išliko uh, išsiperėjusių viščiukų ir matyti vėlgi, koks poveikis tarp paukščių. Panaši problema yra ir tarp žuvų, tarp žuvų, kurios auginamos e, ūkiuose. Ir apie tai komisijos pirminėme direktyvos pasiūlyme kol kas nėra. Tad e, vėlgi nemažai yra deformavimo atvejų, tad klonavimas iš tikrųjų kelia nemažą problemą žuvims. Na ir kokios išvados e, e, mokslinių įrodymų dėl būtent e, pablogėjusios gyvūnų padėties tikrai yra tokių įrodymų nemažai ir kol kas nėra metodologijos kurie, ar technologijos, kurie būtų galima pakeisti dabartinę E, ir ateityje, artimiausioje ateityje neturėsime alternatyvių metodologijų. Ir kartu dėl vėl klonavimo e, kyla pavojus, kad genetinė, genetinė vien, vien, vienovė bus palaikoma ir tai irgi turi savaime neigiamą poveikį. Na ir dabar maistas iš klonuotų gyvūnų kol, tai yra tai, kad kol kas nežinomi jie, e, nežinomi jie jo padariniai e, žmonių sveikatai, bet vis dėlto e, ir, ir juos bus žiūrima šiaip jau skersai, kol vis dėlto bus suvokiama, kad klonavimas turi neigiamą poveikį gyvūnų geroviai. Tiesiog žmonės nelinkia pirkti tokių klonuotų gyvūnų uh, E, produktų, žinodami, kad, e, kad e, dėl to nukenčia gyvūnų gerovė, panašiai kaip ir su ruonių, ruonių kailiais, kurių niekas nenori pirkti, žinodami, kaip tie ruoniai yra nužudomi. Tačiau pasiremama visuomenės tiesiog moralės pagrindų. Tad e, paprastai žmonės tada tikėsis, vartotojai tikėsis klonuotų produktų iš klonuotų gyvūnų ženklinimo. Na, o dabar ta, ta, vėlgi tos bylos nagrinėjamos pasaulio priekybos organizacijoje 2013-044 susijęs su konkrečiais žinduoliais, o kita byla 2013-0434 susijęs su apskritai su gyvūnais ir todėl į, tai, į tą turės patekti e, žuvis. E, Tad e, vėlgi šiaip jau turbūt e, čia kalbam apie komisijos tuos du pasiūlymus ir vėlgi neaišku, turint galvoje panašius, panašų poveikį gyvūnų geroviai, neaišku, kodėl tie pasiūlymai atskirti. Dėkoju, profesoriu. Dėkoju už tokį išsamų ir įdomų mokslinį paaiškinimą iš fiziologinės pusės tikrai gavome dabar labai daug vertingos mokslinės informacijos. Toliau dabar pasisakys parlamento nariai Grilera. Pusantros minutės turės. Nes bus dabar užduodami klausimai mūsų ekspertams. Taigi pusantros minutės. Prašau, Grilera. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Esu socialistų grupės šelinė pranešėja šio klausimu ir tikrai šie klausimai man yra labai įdomus. Nes manau, kad kol kas nėra pakankamai iškaus vaizdo, apie ką bus tiksliai kalbama čia. Piliečiai ir mes turi labai aiškiai suprasti savokas, apie ką kalbame, tačiau dažniausiai taip nebūna. Ir e, keli kalbėtojai apie tai šiek tiek taip pat užsimė, tad labai dėkoju visiems jiems už jų išdėstas pozicijas. Ir e, dėl to, na, jų pasakymą tik, tik tais įdomesnė. Užuot užduodama klausimą, norėčiau daugiau sužinoti jūsų pozicijas, nes Mane labiausiai neramina trečiasis straipsnis abiejose pasiūlymuose, nes e, valstybės narės turės tai gyvendinti, turės užtikrinti, kad maistas gautas iš klonotų gyvūnų nepateks į rinką. Taigi, na, reiškia, pasienės reikės atitikrinti. Ar jūs manote, kaip mokslininkai, kad įmanoma šiandien tai padaryti? prie valstybių narių sienos, prie ES sienos, nustatyti kriterijus, kaip atpažinti, ar yra čia toks maistas, ar tai yra techniškai įmanoma. Ačiū. Dėkojame, ponas Ferent. Ponas Ferant. Oui, merci, Dėkui, ponė pirmininkė praėjusiu metu gruodį aš jau kalbėjau šią temą, būtent kalbėjau apie komisijos pasiūlymus dėl gyvūnų klonavimo ir pabrėžėme tų pasiūlymų mm, pagrindinius dalykus. E, ir trūkumus. Tai vienas iš jų yra e, spartesni, glaudesni santykiai su kitomis šalimis, kurios leidžia gyvūnų klonavimą. Mes pabrėžėme, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą kontrolę tokių gaminių. Norėčiau paklausti, kodėl mes čia svarstome šį klausimą, dėl kurio iš principo yra konsensusas komisijoje. Turbūt dėl to, kad norime kad ES priimtų tokius teisės aktus, kurie būtų panašus kaip ir JAV, kurie skat, neprieštarauja klonavimui. Taigi, norėčiau paklausti, ar čia mūsų klausimų tikslas nėra pasirenkti TTIP dėryboms. Taigi, ponė pirmininkė, galėčiau padaryti išvadą, kad Europos Sąjunga koks jos tikslas. Ar siekti, kad mūsų mm, piliečių lūkesčiai būtų įgyvendinti, ar atspindėti Amerikos interesus. Ir labai nu, apgailestauju, kad prancūzijos atstovas nekalbėjo Moliero kalba, o angliškai. Dėkojame. Na, klausimai turėtų būti skirti ekspertams, prašau neklausti, nežinot klausimų pirmininkui. Dabar ponas Lazu. Pan poseu Lazu. Oui. Dėkui. Mes esame prieš ūkinių gyvūnų klonavimą, nes genetinė modifikacija ir e, klonavimas kelia uh, E, gyvūnų sveikatos problemų. Ir žinome, kad e, tokių e, surogatinių motinų išgyvenamumas yra daug mažesnis negu normalių būdų palikonių besilaukiančių gyvūnų. Ir dažnai ir gimdymas būna sudėtingas, kyla infekcinės lygos ir mažiau kaip 10 procentų klonuotų embrionų gimsta gyvi. Ir kaštai klonavimo taip pat yra dideli. Tai irgi jokių būdų nedidina konkurencingumo. Taigi norėčiau klausti jūsų pirmininkę ir ekspertų, ar nereiktų tiesiog iš vis užmiršti, nebeužsimti klonavimu, užmiršti šią politikos rytį. Gres... Dėkoju. Grešas. Dėkoju, gerbiami kolegos, gerbiami pranešėjai, gerbiamas pirmininkė. Šis klausimas tarsi pristatomas vien tik iš finansinės pusės. Tai yra kalbama, kad jeigu dalykas konkurencingas, jeigu tai yra naudinga gyvūnams, tai yra žmonėms, ir jeigu galime suvalgyti rezultatus, tai tuomet viskas gerai. Tačiau nesprendžiame pagrindinio klausimo. Apie pagrindinis klausimas yra žmogaus ir gamtos santykis. Žmonės nėra virš gamtos, jie nėra už gamtos, jie nėra žemiau gamtos. Žmonės yra gamtos dalis. Ir žmonės yra tokie pat kūriniai kaip gamta. Ir žmonės negali keisti gamtos įstatymų, net gali keisti gamtos dėsnių. Galima dėsnis pasiremti, čia, negal, čia šių negalima jų keisti. Jeigu nepažvelgsime holistiškai, tai toliau, na, tamsoje ieškosime kelio ir spręsime neišmius klausimus dėl konkurencingumo ir dėl, ar mums reikia tokių gaminių. Tad klausimas, ko siekime klonavimu? Ar siekime pataisyti gamtos darbą? Be to, Graikijoje neseniai vyko rinkimai. Ir kaip tik dabar labai daug yra kalbama apie Graikiją. Ir atrodo, kad bandoma klonuoti Graikiją, sako kalbėtojas sukurti Graikiją ne tokią, kokią mes visi pažįstame, tačiau klonuoti naują Graikiją, atimti iš Graikijos nepriklausomybę. Ir bandoma nebeleisti Graikijai gyventi taip, kaip Graikija nori. Dėkui. Tad neleisti klonuoti Graikijos. Bardzo dziękuję. Myślę, że chyba... Dėkuoju. Taip, labai įdomus pasisakymas. Pone Miller. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už praneš, ekspertų pranešimus. Tikrai buvo išsakyta labai įdomių pozicijų, skirtingų pozicijų. Pirmiausia, norėčiau komisijos nario paklausti, kada bus parengta analizė dėl ženklinimo e, kaštų mums tą analizę reikėtų gauti kaip manoma greičiau. Taip pat kiek klausimas dėl eksporto iš trečių šalių, tai yra importo į ES iš trečių šalių. E, apie tokių gyvūnų mėsą bei jų genetinę medžiagą importuojama. Kas tuomet bus? Ar įmanoma uždrausti tai? Ir kokis bus santykis draudimo su importo galimybės? Toliau, kitas klausimas ponui Vinemanui. Dėl T-tip klausimas. Gal galite paaiškinti, kaip sisis T-tip e, pasirašymas su šia problema? Taip pat kyla klausimas dėl genetinės įvairovės. Aš pati dirbu visimo srityje, tad tikrai prieštarauju klonavimui. Dėkui. Dėkojame, panas Hauslis. Taip. Labai ačiū. Norėčiau palaikyti Kopako Džeką pasisakymą dėl to, kad klonavimas yra nebūtinas dalykas ir mes ir taip neblogai dirbame visimo srityje Europoje. Klonuoti gyvūnai dažnai atsiveda deformuotų palikonių, tad tai gali būti vien gyvūnų gerovės klausimas ir jau to turėtų būti to turėtų pakakti, kad uždraustume klonavimą. Tiesiog vien dėl gyvūnų gerovės problemos, nes dėl deformavimų skaičiaus yra visiškai aišku, kad na, to, pag, to pat, e, pakaktų pagrysti draudimui. Komisija ne visai nusekliai elgesi. Kalbama apie antros kartos importą. Sunku tai užtikrinti dėl e, kaštų. Sakoma, kad apie tai tyrimas bus parengtas, tačiau jau keturis metus apie tai kalbama, tad kodėl tyrimai dar nebaigti? Kaip jau sakė, anksčiau kalbėjęs pranešėjas, kad tiesiog galbūt čia bandoma išvengti konflikto su JAV dėl TTIP. Galbūt komisijos galėtų tiesiai išviesiai ir pasakyti, kad taip yra. nes komisija na, bando diplomatiškai formuoti savo poziciją, bet juk negali būti taip, kad yra neįmanoma nustatyti, kokie bus kaštai. Aišku, kad europiečiai nenori klonavimo ir e, taip pat akivaizdu, kad Europos piliečiai nenori ir tolesnių palikonių. Taigi čia matome komisijos nenuseklumą. Parlamentas šiose diskusijos yra, yra nuseklesnis ir dėl to parlamentas turėtų nekeisti savo pozicijos. Dėkui. Pirmininkas, dėkui ponas Bovė. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertam, kurie labai įdomiai pakalbėjo šią temą. Ir pirmas klausimas, kuris man kyla, tai ar mums reikia šiandien klonuotų gyvūnų ūkiuose, ūkiniais tikslais, ar mums tokie gyvūnai reikalingi, ar turim kokį interesą klonuotus ūkinius gyvūnus turėti mum nereikia. Aš atsakyčiau, kad mum nereikia. O antras klausimas, jei mum tokių gyvūnų nereikia, tai ką mes juos klonuojam? Kodėl tą darom? Trečiasis klausimas būtų toks. Daugelis kalbėjo apie T-tip susitarimą su Amerika. Aš manau, kad mes Europos Sąjungoje neturėtume leisti importuoti gyvūnų iš tų valstybių, kurios klonuoja gyvūnus. Nei, nei motininių gyvūnų, nei jų palikonių. Ir jei tokie gyvūnai būtų importuojami, jei gyvūnai iš tokių trečiųjų šalių būtų importuojami, tai reiktų tikrinti, ar jie iš tiesų neklonuoti. Ir turėtume užtikrinti ženklinimą. O dar vienas dalykas, e, ketvirtas klausimas būtų toks. Buvo kalbama apie ligas, deformacijas, bet viena tema, kuri nebuvo paliesta ir kuri mano nuomonė yra svarbi, ir čia aš norėčiau irgi mokslininko nuomonės, tai yra, kad mes, kad klonavimas pavyktų, motininė, e, tą motiną, labai išnaudojame, naudodami hormonus ir tai taip pat irgi yra susiję su gyvūnų sveikata. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pabrėžti, ar yra kokia informacija, kaip tada yra su maisto produktais, pavyzdžiui, su pienu iš klonotų gyvūnų. Ar, ar jis koks nors kitoks. Dėkui. Hasekam, bardzo prošu. Dėkojame, ponė Hasekam. Aš šokiruota, kad diskutuojame čia vėl apie gyvūnų klonavimą. Vartotojai to nenori, ūkininkams to nereikia. O akivaizdu, kad patys gyvūnai labai kenčia nuo to. Tai yra ir brangu, Be to, technologija pareikalauja panaudoti labai daug gyvūnų. Reikia ir tų išnešiojančių motinų, ir donorų, ir moterų donorių. Ir taip, taip pat pagamina daug, daug klonų. Net tarsi to ir siekiama. Pažvelkime į klonavimo istoriją. Čia ponui e, Brumui klausimą norėčiau užduoti. Matome, kad tai jau daroma keletą dešimtmečių. Ir e, iš pristatymo nebuvo iki galo man aišku, ar technologija gerėja iš efektyvumo, iš gyvūnų gerovės aspekto. Be to, kai kurie nariai prašo laikino moratoriumo, užuot iš karto visiškai uždraudus planavimą. Tai norėčiau išgirsti nuomonę, kad jūs nuomonė, ar technologija bus pagerinta ateityje? Na, nu, Martin, dėkui. Taip, labai ačiū. Ponas Belda. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu gimtają Niderlandų kalbą. Taip, pirmiausia. Aš Niderlandose atstovauju krikščionių partiją, kuri dėl etinių sumetimų prieštarauja klonavimui, tai eina prieš gamtą, be to yra didžiulis klonotų gyvūnų mirtingumas, kaip jau buvo minėta, ir daug valstybių pažymė, pažiūrė, Argentina, JAV, pažymė, kad jos planuoja gyvūnus, aš negali nurodyti, kiek tų gyvūnų planuojama, ir tai yra didžiulė problema. Ar tikrai ta informacija yra nežinoma? Na, tikrai apmaudu, kad į klonavimą taip pat mes nežiūrima. žiūrima. Dėkui, Ajuzer. Labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems svečiams, kurie pasisakė. Klonavimas yra technika, kuri gali pagerinti genetinę padėtį ir čia mokslas, kad tu dirbas naujomis technologijomis ir kaip suprantu, bet nėra problemų dėl maisto saugos. Kai supratau, EFSA vėliau praneš, kad e, problemas yra tik etinės. Tai gyvūnų gerovės. Sirtyje. Kas man keli nerimo? Buvo netaip seniai sakytų pareiškimų, prie kurių reikėtų grįžti dėl ženklinimo. Žinoma, klontus gyvūnus galima ženklinti, žymėti, tačiau vis tik yra sunku atskirti tą gyvūną, kuris yra klonuotas ir tą gyvūną, iš kurio pagrindus yra klonuotas. Tai kaip jas tinkamai žymėti, kaip tinkamai žymėti klonus ir jų vėlesnės kartas. Manau, kad tai bus ne tik brangu, bet ir iš tikrųjų praktiškai neįmanoma. Ir kaip bus įmanoma išvengti, pavyzdžiui, klonuotų gyvūnų sėklos importo. Nes tai tikrai galima labai lengvai padaryti ir gali būti sunku nustatyti. Labai dėkui ponas Andriu. Dėkui, ponė pirmininkė. Savo ruoštų norėčiau padėkoti ponui komisarui ir ekspertam už jų pasisakymus. Mano pasisakymas nebus kažkuo labai originalus, lyginant su prieš tai kalbėjusiais kolegoms. Išklausėme tris ekspertus ir matome, kad yra labai nedaug argumentų, kurie pateisina maisto produktų iš klonuotų gyvūnų gaminimą. Reprodukcinės medžiagos atsekamumas, pirmos palikonių kartos atsekamumas keltų problemų, tai jau buvo pabrėžta. Klonavimas, pasklonavimas kelia problemų, ypač gyvūnų gerovės srityje. O kalbant apie ženklinimą e, problemų irgi yra nemažai su to susijusių. Turiu vieną klausimą. Komisijos norėčiau paklausti, kas pateisina tai, kad e, toliau šioje srityje vyksta tyrimai ir yra dirbama. Kodėl vis tęsiamas darbas šioje srityje, tiek mokslinė, tiek kitomis prasmėmis? kodėl vyksta šis procesas, nors e, jokių didelių privalumų nematome klonavime. Dėkui. Na pewno nauka. Bardzo proszę pani poseł Sen. Dėkoju. Prašom žodis Sendra, ponė Sendra. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju visiems, kas šiandien kalbėjo. Dėkoju komisijos nariu, dėkoju ekspertam. Atidžiai išklausiau to, kas buvo sakoma ir man, kaip ir kitiem, kyla klausimas, ar verta iš vis tęsti darbus klonavimo srityje nes klonavimas tik padidintų gamybos kaštus veisėjams. Ir tiek. Mes nesuprantame, kodėl reikia diskusijų šio klausimu, kodėl reikia švaistyti laiką ir mm, mūsų piliečių pinigus toliau dirbant su šiuo klausimu. Taigi norėčiau paklausti komisijos nario, kokie čia yra interesai, kad norima tęsti darbą klonavimo srityje. Pone Gozet. Pone pirmininkė. Išklausiau įvairių ekspertų, norėčiau jam padėkoti ir norėčiau paklausti, kodėl yra sorganizuotas šis klausimas, kai dar kartą išgirdome, kad klonavimas jokių privalumų neturi. Nei gyvūnų geroviai, tai nėra naudinga, nei žemės ūkiui tai nėra naudinga. Bent jau Europos žemės ūkiui klonavimas neduoda jokių privalumų. Praeitėje parlamente jau vyko diskusijos skirtos klonavimui. Ir mane stebina, kad mes vis nuolat grįžtame prie šių diskusijų. Viešoji nuomonė, sakoma, nėra palanki klonavimui, kaip ir genetiškai modifikuotėm organizmam, bet manyčiau, kad klonavimo atžvilgių visuomenės nuomonė yra dar griežtesnė negu GMO atžvilgių visuomenė visiškai nenusiteikus pritarti klonavimui. Ir man kyla klausimų. Jei Europos komisija vis tiek siekia, kad tos diskusijos ir toliau vyktų, tai e, čia yra kažkokia to siekio priežastis, kai kurie kolegos jau minėjo, e, kad juos neramina tas tol, noras toliau dirbti šioje srityje. Embrionai ir sėkla, e, kuri trečiose šalise yra eksportuojama tokie embrionai, kurie auginami Amerikoje, Urugvajui, Argentinoje. Iš JAV ir Argentinos įsivežame maždaug 700 milijonų tonų jautienos Ir čia nėra jokio atsekamumo. Tuo būdu mes apgaudinėjame vartotojus. Ir man kyla klausimas, kodėl ta situacija tokia yra ir kodėl mes nieko neprieštaraujame kitų e, šalių tokiai veiklos specifikai, kuri visiškai kertasi su mūsų europinėmis tradicijomis ir mūsų europiniu supratimu. E, pirmininkas, labai ačiū. neužmirškime, kad pasaulį šis klausimas yra aktualus, dėl to ir mes negalime nuo pasaulio atsilikti. Pone Maginės, pirmininkė, atsiprašau kolegų, tik atvykau dabar į šį klausimą, tai atsiprašau, kad vėluoju. Dabar kokia situacija Airijoje? 2011 metais buvo imtos biopsijos ir dabar turime du eržilus, kurie yra klonuoti ir iš labai garsaus mm, arklio, kuris dalyvaudavo e, varžybose, šokimo per kliūtis varžybose. Ir dabar iš jo du eržilai yra klonuoti Jis buvo labai garsus tas arklys, tas eržilas. E, ir dabar jau turime du jo klonuotus palikuonis. Tai mano klausimas yra e, toksai, kad galbūt galime atskirti tą klonavimą pagal jo tikslą. Ir tie žilai gimė be kažkokio tai didesnio skausmo ar, ar e, didesnio neigiamo poveikio gyvūnams. Tai galbūt galėtume e, tokį skirtingo, skirtingos paskirties klonavimą atskirti. Nors suprantu tas visas problemas, kurios kyla kalbant apie klonavimą maistui gyvūnų. Dėkui, e, ponė Ornano. Dėkui, pirmininkė. Dėkui ekspertams. Ekspertai sako, kad klonuotų gyvūnų maisto produktai nėra pavojingi. Bet čia buvo kalbama apie uh, klonuotų gyvūnų prastesnė situacija. EFSOS išvados buvo paminėtos, bet e, žinome praeitie, kad ne visuomet EFSOS išvados atitikdavo situaciją. Taigi, neišleiskime to iš akių. Dabar matau, kad daugiau norinčių kalbėti nėra, taigi suteiksime žodį ekspertam, kad jie galėtų atsakyti į pateiktus klausimus. Suteiksiu nedaugiau kaip penkias minutės kiekvienam ekspertui, o tada suteiksime žodį poniai Moji. Taigi, pirmiausia, žodis ponui Veneman. Dėkui visiems parlamentarams už klausimus. Dėkui, ponė pirmininkė, kad suteikėt žodį. Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti štai ką. Buvo sakoma, <clears throat> kad nuomonės išsiskiria, bet tik kai kuriais klausimais. Mm, ir ekspertų nuomonės iš esmės yra irgi panašios. vienas dalykas, kur atrodo mūsų nuomonė skiriasi, tai kad klonavimas yra naudingas veisimo sektoriui. Iš pradžio atrodo, kad klonavimas čia neturi jokių privalumų, nes brangiai kainuoja, neturi nei trumpalaikių kažkokių privalumų, bet Supraskite, kad klonavimas vyksta tik veisimo piramidės pačiame viršuje. Taip jis kainuoja daug, bet jeigu jums pavyksta, tada tos investuotos lėšos sugrįžta. Taip, yra e, sveikatos problemų, gyvūnų gerovės problemų. Mes nesakome, kad dabar turėtume naudoti klonavimą. Nemanykime, kad amerikiečiai yra kvaili bet jie klonuoja, jie naudoja klonavimą, investuoja pinigus ir matyt tame yra kažkokio tai, ekon, kažkokios tai ekonominės naudos. Prekyba su JAV. Kai kurie parlamentarai klausia, ar įmanoma atsekti maisto produktus ir kitus produktus, kurie pagaminti iš klonuotų gyvūnų. Ir e, atsekti, kad jie neįvažiuotų į Europos Sąjungą. To mes turėtume klausti komisijos ir tarybos, bet mano nuomonė labai sunku tokį atsekamumą užtikrinti. Amerikoje klonų skaičius yra labai ribotas, nes jie naudojami tik tai veisimo piramidės pačioje viršūnėje. Bet jei mes norime riboti taip pat ir klonų palikuonių naudojimą, Tai čia jau tada būtų problema, jei draustume maisto produktus iš klonuotų gyvūnų palikuonių, tai čia jau būtų didelė problema, mano nuomonė, neįmanoma tą užtikrinti. To draudimo nebūtų įmanoma užtikrinti, jeigu paimsim vieną klonuotą bulių, iš kurio po to atsirado daug karvių. Vienas bulius <clears throat> gali prisidėti prie labai daug karvių atsiradimo Tai tada susekti visas tas iš jo atsiradusias karves yra labai sudėtinga. Taigi, e, klonų, pačių klonų maisto atsekamumas nebūtų sudėtingas, bet klonų palikuonių maisto produktų atsekamumas jau būtų labai sudėtingas. Tai yra dalis dėrybų su JAV, turbūt jau skaitėte dokumentus, e, kuriuos išplatino uh, JAV. Ir JAV nežiūri labai palankiai į tokius draudimus Europoje. Buvo klausima, kodėl toliau tiesiami tyrimai šioje srityje. Jei visas pasaulis neužsimtų klonavimu, tai ir mes to nedarytume. Bet mes turime gyventi uh, pasaulyje, realiame pasaulyje. Neturime apsiriboti Europą, o turime žiūrėti, kas vyksta pasaulyje. Ir čia turime konkuruoti su JAV ir Kanada. Sėkla, e, kurią JAV ir Kanada eksportuoja, jos kiekiai dešimt kart viršyje kiekius, kuriuos mes galime eksportuoti iš Europos Sąjungos. Ir jei jie gali išveisti klonuotą bulių, kuris daug geresnis negu visi Europos buliai. Tai čia mes pralaimime konkurencinėje kovoje. Mes iki 2000 metų e, siekiame gerinti e, veisimą pieno gamybos srityje kad pienas būtų riebesnis, kad, būtų, kad karvės duotų daugiau pieno ir panašiai, bet visa tai jau baigėsi. Mes dabar e, stengiamės išvesti karves, kurios ilgiau gyventų, e, skiriame didesnį dėmesį jų geroviai ir sveikatai. Ir neužmirškime, kad situacija nuolat keičiasi, keičiasi klimatas ir mūsų veisimo strategijos turi nuolat irgi atsižvelgti situaciją ir keistis. Ir čia galbūt klonavimas būtų naudingas. Dėkoju. Dabar žodis ponui Ksavija David. Atsiprašau pono Ferran, bet vis tiek kalbėsiu angliškai, ne prancūziškai, nes atstovauju Kopą Kodžeką, kuri yra Europos organizacija, ES organizacija, nors didžiuojosi tuo, kad esu prancūzas, bet mūsų oficiali e, kalba yra anglų. Taigi, klausimai, ponia Gilera. Norėčiau grįžti prie jūsų išsakytų pastabų. Mum jos yra labai svarbios Ir dėl to mes norėtume, kad būtų priimtas reglamentas, o ne direktyva. Kad Europoje visose valstybėse narėse būtų vienodai įgyvendinta ši politika. Komisijoje dabar vyksta diskusijos dėl, dėl zootechninio reglamento, kuris pakeistų ankstesnę direktyvą, kuri įvairiai buvo įgyvendinta įvairiose valstybėse narėse. Dėl to aš pasisakau už tai, kad jei bus nauji teisės aktai klonavimo srityje, tai norėčiau, kad jie būtų reglamentas kad būtų vienodai visur pritaikyti ir ypač atsiekiamumo srityje. Dabar pono buvė komentaras. Pritariu jam pilnai. Mums nereikia klonavimo, kad užtikrintume tvarų veisimą. Europą gali pasiūlyti JAF ir kiniečių modeliams alternatyvų, kai kalbame apie gyvūnų veislės. JAF siūlo dvi tik tai e, veislės, angus mėsai ir hoštein pienui. O Europos Sąjungoje mes turime įvairių veislių. E, pienui, o mėsai yra angus, e, angus e, jaučių veislė, bet yra ir kitos veislės iš Prancūzijos, iš Italijos ir taip toliau. Taigi įvairovė, genetinė įvairovė yra labai svarbu taip pat ir vienoje veislėje ir tarp įvairių Europos veislių. Ir mums tai yra labai svarbu. Manau, Europos e, pramonė ir supranta, kaip svarbu išlaikyti veislių įvairovę. Taip. Gyvename Europoje ir mūsų visuomeniai klonuotų gyvūnų maistas yra neprimtinas. Visi su tuo sutinka. Bet mes gyvename pasaulyje. Ir iš trečiųjų šalių importuojami ne tik sėkla ir embrionai, bet ir klonuotų gyvūnų maisto produktai. Ir aišku viena, be aiškaus atsiekamumo prie sienų importuotojų darbo aiškaus skaidrumo, ne tik kalbant apie kilmingus gyvūnus, bet ir apie kitus, DNR tyrimas neleidžia atskirti klono ir neklono. Jei e, tas, kas įsiveža, neturi dokumentų e, apie gyvūną, kas yra klonas ir kas yra jo palikonis, tai iš DNR to mes negalime nustatyti. Tiek galėčiau pasakyti. Labai ačiū. O dabar žodį suteiksiu profesoriui Brūmui. Prašom, penkios minutės. Ačiū. pirmiausia, buvo klausimas, kam reikia, ar reikia klonavimo. Prieš mane kalbės kolega irgi jau atsakė, buvo pasakyta, kad kam kad e, klonavimas e, naudojamas tam, kad e, tam tikras genetinės atmainas gyvūnų būtų galima užtikrinti. Buvo kitose šalyse tam atliekamas tyrimas, siekiant tiesiog nustatyti vėlgi tokiais tikslais klonuojamus gyvūnus jų reikalingumą. Dar buvo tiesioginis klausimas man Ar metodologijos pagerėjo, ypač turint galvoje motininių gyvūnų padėtį, kai antai e, sunkiai gimdoma ar deformuoti gyvūnai gimsta? Mes šiaip jau ilgą laiką jau klonavom, o klonuojant žinduolius, tai maždaug 40 metų patirtis. Ir 14 metų patirtis, bet vėlgi padėtis ir vienu ir kitu atveju panaši. Šiaip jau metodologijos pagerėjimų nėra. Dabar dėl įvairių rūšių. Tai aš pateikiau tam tikrų, tam tikrų faktų. Klonavimas skiria, tai yra kelia problemų motininėms gyvūnams, žinduolių gyvūnams ir kartu paukščių gyvų, žuvų tą galima būtų pasakyti apie visus gyvūnus ir kartu kelia problemų ir arkliams. Buvo pateikta antai pavyzdys iš Airijos. O iš tikrųjų netlikta tinkamo tyrimo, tačiau vėlgi nėra jokių e, faktų rodančių, kad nebūtų panašių problemų. Kodėl dabar daroma tai kitose šalyse? O tai dėl to, kad e, kitų šalių, trečiųjų šalių visuomenė mažiau šiaip rūpinasi e, gyvūnų gerovės klausimais tokiuose šalise kaip Brazilijoje ar Argentinoje. Ten gyvūnų gerovės klausimai tiesiog nerūpi visuomeniai. Ir, manyčiau, Europos visuomenė iš tikrųjų netoleruoja tos žalos, kurią daro klonavimas, o kitos šalis, kaip sakiau, dar ne, ne, neprilyksta mums e, tuo požiūriu. O dabar dar klausimas buvo, ar galim identifikuoti klonuotus gyvūnus. Labai svarbus klausimas. Taip, mes turim tam tikrų įrašų, rodančių, kas daroma toliau su klonuotais gyvūnais, jų, e, jų mėsa e, ir metodologija atsekamumo gerėja. Tai, sakykime, elektroninės e, mikroschemos galbūt bus įdėgiamos į gyvūnus, gal ateityje tokios metodologijos pasidarys pigesnės, bet šiuo metu dar tai kol kas per daug kainuoja. Dabar klausimas, ar galim nustatyti gyvūnus, kurie yra klonuotų gyvūnų palikuonis e, iš importuotos sėklos ar e, kiaušinių? Taip, dabar jeigu reikalau, tam tada reikėtų reikalauti iš importuotojų pateikti, tiksliau, eksportuotojų pateikti būtent įrašus, apskaitą apie tokius gyvūnus, panašiai kaip kad daroma Europos Sąjungoje, kai ženklinimas vyksta. Bet teisingai buvo pasakyta pono Bovi, kad mm, šimtų procentų uh, E, nustatyti klonuotų gyvūnų palikuonių, jau antros kartos klonuotų palikuonių faktiškai būtų neįmanoma ar būtų labai sunku ir todėl vėlgi reikėtų pasiremti e, motininių gyvūnų DNR medžiagą. Aišku, yra kitų būdų, bet kol kas tai būtų labai brangu. Na, o šiaip mes buvo pasakyta, kiek maždaug e, sėklos e, e, kiaušinių būtų importuota. Taip, kol kas toks ekspor, tai yra importas yra labai nedidelis, bet jau dabar yra reikalaujama tiesiog nurodyti kilmę. Nes priešingų atveju, jeigu taip nebūtų daroma, tai tada visuomenė apskritai priešintųsi tam, kad klonuotų gyvūnų palikuonys būtų vartojami tiesiog Europoje, bet jie, jie susitaikytų su tuo, kad tokie palikuonys, jeigu jie būtų atsiekami, būtų importuojami iš trečiųjų šalių. Ačiū. Na ir dabar e, vėl išklausėm ekspertus, išklausėm klausimų, pastabų. Dar kartą norėčiau padėkoti ekspertams, sudalyvavusiems e, pirmoje grupėje, o dabar vėl paprašysiu ponios Moj dar kai ką pridurti. Labai ačiū. Norėjau kai ko paklausti profesoriaus Brumo. O šiaip nežinau, kokia tvarka, ar aš galėčiau dar pateikti klausimus ir kitiems prelegentams. Uh, Taip, aš turiu klausimą gana paprastą ir po to tada kartu su kolega padarysiu tam tikras išvadas. Norėčiau paklausti profesorius Brumo, kalbant apie gyvūnų gerovę. Moksliniai tyrimai rodo, kad klonuoti gyvūnai, motininiai klonuoti gyvūnai ir tokių gyvūnų motin, motinos jiems reikia daug hormonų. Bet klausimas, ar galima garantuoti, kad hormonai tada nebus, nepateks į žmonių organizmą, kai mėsa bus suvartojama? Nes e, vėlgi, kaip tada galima užtikrinti, kad vėlgi tokie hormonai nepaveiks, nemodifikuos tam tikrų organizmo procesų, kurie šiaip jau paprastai yra pusiausvyroj. Tad kitaip norėjau paklausti, ar buvo tam tikrų tyrimų, per kuriuos būtų atkreiptas dėmesys štai į šį aspektą. Labai ačiū už klausimą, profesoriau Brumai. Ačiū už klausimą. Ponas Bovė paminėjo, kad hormonų vartojimas gali paveikti motininių gyvūnų gerovę. Gali neigiamai paveikti. Tačiau jūs klausėt štai ko. Jūs klausėt apie vėlesnes gyvūnų kartas. Naudojant hormonus, Mm, tiesiog e, reprodukuojant motinas, iš kurių po to gims klonuoti gyvūnai, tai aš nežinau, e, nežinau, e, ar, kad, ne, ne, nemanyčiau, kad hormonai nepaveiktų vėlesnių kartų gyvūnų, jeigu hormonai veikia motininius gyvūnus. Bet toliau, tada žiūrint į tolimesnę kartą, tai, manyčiau, neturėtų būti vis dėlto pasiekmių. Dabar labai trumpai komisijai suteiksiu žodį, komisijos atstovui. Buvo pateikta keletas klausimų komisijai ir iš dalies ekspertai juos atsakė, tačiau vis dėlto norėčiau kai kuriuos atsakyti. Pirmiausia, paminėta, kad komisija vėlgi spaudžia dėl to, kad reikėtų leisti klonuotus gyvūnus, bet ne taip reikėtų klausimą suvokti. Iš ties parlamentas savo laiku labai pareikalavo, kad mes spręstume šį klausimą ir tai, ką mes dabar siūlom, kaip tik atsakymas į šį prašymą. Ir kartu mes atsižvelgiam į Europos visuomenės e, norą spręsti šį klausimą. Priminsiu, mes siūlom drausti klonus ir maistą iš klonuotų gyvūnų. O diskusija čia vykstanti daugiau sukasi apie klonuotų gyvūnų palikuonis. Buvo pasakyta argumentų nemažai jūsų apie tai. Tad vienintelis klausimas, į kurį reikėtų atsakyti, kaip elgtis su ta kita karta, su klonuotų gyvūnų palikuonimis. Priminsiu, kad vyksta moksliniai tyrimai, vyksta apskritai tyrimai Ir kitas dalykas, kad mes mm, kol kas dar negalim, e, neturime metodų, kuriais būtų galima atskirti maistą pagamintą iš klonuotų gyvūnų ir normalių būdų išveistų gyvūnų. Vienintelis būdas, kuris, kurį turim, administracinis būdas, tiesiog popierių, popierinis atsekamumas kiek būtų galima tiesiog, tiesiog atsekti tas kartas. Tad gal e, jūs į tai atsižvelgtumėt. Nedaug dar vis dėlto importuojama sėklos ir embrionų iš šalių, kuriuose klonavimas leidžiamas. Ir tada klausiu Europos žemės, e, Europos ūkininkų, e, veisėjų, kodėl jie nori e, būtent tokio importo, jie atsako, kad dėl tokių um, klonų kokybės tiesiog. Nes priešingų atveju tada mes turėtume uždrausti visą importą kartu ir genetinės medžiagos, kur, kuri yra labai veiksminga ir kurios tikrai labai reikia mūsų žemės ūkė. Tad to nereikėtų išleisti iš akių. Sutinku, kad klonuoto gyvūno sėklos atveju uh, galbūt būtų galima nustatyti, šiaip jau ats, išspręsti atsekamumo klausimą. Tokiu atveju palygint su, e, su maistu pagamintų iš klonuotų gyvūnų. Bet tikiuosi, kad mes šį klausimą deramai įvertinsim iki šių metų pabaigos. Pirmininkas, labai ačiū. Tad e, baigiam pirmos dalies diskusijas ir dabar truputį dvi minutės, vien minutėm viršėm laiką, bet dabar žodžius teiksiu kitam pirmininkui. Ačiū, ponė Sikirski. Dabar e, pereikim prie antrosios diskusijų dalies, kuri labai svarbi, e, būtent maisto saugos klausimų aspektų. Tai moksliniai ir etiniai aspektai bei vartotojų perspektyvos. Ir nedelsdamas žodį suteiksiu poniai Somer, kuri yra mūsų mm, aplinkosaugos e, komiteto pranešėja ir po to suteiksiu žodį trims prelegentams. Pone Somer, labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai susidomėjusi klausiausi ekspertų pasisakiusių per pirmos dalies diskusijoje. Tikrai labai įdomių dalykų išgirdom. O dabar perėjom prie antrosios diskusijų dalies. E, tai tie klausimai moksliniai, etiniai, vartotojų apsaugos klausimai, kurie rūpi mūsų aplinkosaugos komitetui. Labai malonu, kad pas mus atvyko aukšto lygio uh, atstovų iš EFSA, kuris vadovauja mm, mokslinės strategijos e, skyriui, ponui, ponas Robinsonas, kartu iš Europos etikos, naujų technologijų etikos e, mm, grupės e, pirmininkas. Ir galiausia turim atstovę iš Europos vartotojų organizacijos BEUC, nes mūsų komitetas kartu kūruoja ir maisto saugos, vartotojų apsaugos klausimus. Tad labai malonu, kad atvyko šie ekspertai ir tikiuosi, kad tikrai diskusijos bus tokios pat įdomios kaip ir pirmo, pirmos dalies. Labai ačiū. Dabar žodį suteiksiu ponui Robinsonui, Europos maisto saugos agentūros e, mokslinės strategijos skyriaus vadovui. Dešimt minučių suteiksiu, nes e, EFSA priemė ne per seniausią nuomonę dėl gyvūnų gerovės tai buvo dėl klonavimo, tai buvo 2008 metais ir po to kita nuomonė 2009-2010 metais. Ir, na, ir, ir ponas Robinsonas, kaip jau sakiau, vadovauja EFSA e, būtent mokslinės strategijos vadovų e, skyriui ir, ir kitiems, kitiems, kitoms įvairioms struktūroms. Pone Robinsonai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Labadiena. Aš labai trumpai pakalbėsiu apie tai, ką mes veikiam EFSA gyvūnų klonavimo atžvilgių. Pradėsiu nuo to, kokį vaidmenį vaidina Europos e, maisto saugos e, e, tarnyba. Mes iš tikrųjų vertinam rizikos vertinimą susijusi su maisto ir pašarų sauga. Mes bendratarbiaujam su nacionalinėmis institucijomis, atvirai konsultuojomis su, su interesuotomis šalimis ir mes teikiam nepriklausomą mokslinę nuomonę ir aiškiai kalbam apie e, esamas ir e, naujas grėsmės. Dar priminsiu, kad EFSA yra nepriklausoma Europos agentūra, finansuojama iš ES biudžeto, tačiau jį veikia atskirai nuo Europos komisijos, parlamento ir valstybių narių. Ir koks dabar vaidmuo. Mes jau sulaukėm nemažai klausimų iš Europos komisijos e, pateikti e, būtent patarimų dėl maisto saugos, gyvūnų gerovės ir sveikatos ir aplinkos tam tikrų dalykų. Ir kaip jau buvo paminėta pirmininko, mes 2008, 2009, 2010, 2012 pateikėm mokslinę nuomonę ir rekomendacijas tam, kad tikrai padėtume Europos komisijai, e, priimant tam tikras priemonės ES lygių. 2008 metų mokslinė nuomonė. Ji pasirodė paprašius komisijai, prieš tai vyko viešosios diskusijos, konsultacijos, visi dalyvavo, galėjo dalyvauti priimant šį labai svarbų dokumentą. 64 suinteresuotos šalys pateikė įvairių komentarų. Na ir tai buvo nuomonė susijusi su gyvūnų klonavimo klausimų. Tuo metu, 2008 metais, dar nebuvo pakankamų duomenų, e, e, ypač tik tai duomenų turėjom apie karves ir, ir keules. E, ir kartu įvertinom gyvūnų pirminio gyvenimo, pirminio, pirminės gyvenimo fazės e, klausimus. 2009-aisiais komisija dar kartą mūsų paprašė atnaujinti prieš tai priimtą nuomonę ir čia mes dabar jau įvertinom e, sveikatos ir gyvūnų klausimus per visą gyvūnų gyvenimo laikotarpį ir kartu buvo paprašyta, ar dabartinės žinias būtų galima išplėsti įtraukiant oškas, e, avis ir, ir viščiukus. Ir mes padarėm išvadą, kad išplėsti tuo metu turimais duomenimis, įtraukiant tuos kitus gyvūnus, nebuvo įmanoma. 2010-2012 vėlgi komisijai mus kreipėsi E, pateikdama tuos pačius prieš tai minėtus klausimus. O 12 metais buvo tiesiog peržiūrėti gyvūnų, klonuotų gyvūnų ir jų e, palikuonių teisės aktų klausimai. Tad buvo pateikta e, informacija ir vyko kartu diskusijos su moksliniais ekspertais ir 12 metais mes patvirtinom tas išvadas, kurias buvom padarę 2008-2009 metais parengę nuomonės. Tad dabar kokios tos išvados? Pirmiausia, išvados susijusios su maisto sauga. Ir padarėm išvadą, kad čia nėra skirtumų tarp uh, klonuotų gyvūnų ir jų, e, jų palikuonių. Turiu galvoje, e, turiu galvoje vitaminų sudėti, kitų tam tikrų maistinių medžiagų sudėti e, tokių gyvūnų mėsoje skirtumo nėra. Ir Dėl alergiškumo tam tikroms lygoms irgi nebuvo užfiksuota jokių skirtumų tarp klonuotų ir neklonuotų gyvūnų mėsos. Vyko, tai yra buvo atlikta toksiškumo, medžiagos toksiškumo tam tikrų um, tyrimų, bet uh, mes apie tai žinojom. Dabar gyvūnų sveikatos ir gerovės klausimai. Čia dabar prie, kiti prelegentai apie tai kalbės plačiau. Bet pirmiausia, mes nustatėm, kad visuose vystimosi fazėse užfiksuotas didesnis mirtingumo skaičius ir dar pasireiškia epigenetinis disreguliavimas ir kartu ne, ne visiškas e, lastelių e, reprogramavimas. Padidėjęs mirtingumo skaičius ir dėl epigenetinio disreguliavimo ir nevisiško lastelinio reprogramavimo. Tai čia nustatėm, kad tai neveikia e, vis dėlto klonuotų gyvūnų e, palikuonių. Ta, tokia išvada buvo padaryta 2012 metais. Klonavimo veiksmingumas. Jūs išgirdot šiek tiek informacijos iš prieš tai kalbėjusių kalbė, e, kalbėtojų. kalbėtojų kad e, dabar jau pagerėjo mokslinis tyrimas dėl įvairių technologijos dalykų, tačiau vis dėlto nepa, negalima daryti išvados, kad pagerėjo šiaip jau klonavimo veiksmingumas. Na ir vėlgi mokslinė literatūra pateikia tam tikrų procentų būtent veiksmingumo uh, 6-15 procentų palyginti su 45-60 procentų in vitro e, apsieklinimo būdu išvestų gyvūnų atveju. Kalbant apie keulės, tai e, klonavimo sėkmė 6 procentai. Na ir e, paskutinis klausimas buvo susijęs su rizika aplinkai. Visuose tuose įvertinimuose mes nenustatėm, kad uh, E, kad būtų koks nors e, rizikos faktorius e, aplinkai ar genetiniai įvairoviai. Tad baigdamas noriu pasakyti, kad nėra faktų rodančių, kad klonuoti gyvūnai ar jų palikuonis keltų kažkokią papildomą riziką palyginti su kitais, bent jau mūsų turima informacija. Tad tikrai tokios rizikos ne, nebūtų mm, galima tikėtis mūsų turimą informaciją. Labai ačiū. Is... Labai ačiū. Teskime toliau. Profesorius Pėrė Pigdomenė Roselą. Jis atstovauja etikos ir mokslo e, grupę. E, Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupė ir 10 minučių galės pakalbėti apie klajamą klausimą. Prašau, profesoriu. Labai ačiū. Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupė 7 metais buvo paprašyta parengti studiją dėl etinių aspektų, kitai siejasi su klonavimu ir nuomonė buvo išplatinta. Ji yra pasiekiama, visiems, kam tai rūpi, gali gali surasti tą viešai prieinamą tekstą. Ką grupė padarė po to? Europos komisijos pirmininko prašymu grupė pirmiausia surinkė klausimus ir siekime įvertinti iš varių aspektų, tai yra ir iš mokslos pusės, ir iš fermerių perspektyvos, ūkininkų perspektyvos, ir iš viesiai perspektyvos. Ir taip pat surinkti informaciją, kur yra prieinama ir atlikti viešos konsultavimasis, kuri daugiau nei 300 gavome atsakymų į konsultacijas. Taip pat rengėme atviros e, e, apskritojo stalo diskusijas dalyvavo daug įvairių suinteresuotų asmenų, jie patikė daug informacijos ir galiausiai parengėme nuomonę. Nuomonėje atspindėjome įvairias tas pozicijas, kuris išgirdome ir siekime nuomonę padėti Europos komisijai. Ten aptarėme pagrindinės etinės problemas, kurias matome šią srityje. Taigi, bandėme spręsti, kokie yra tie etniniai klausimai šioje srityje. Ir e, išskiriame keturis skyrius. Pirmiausia yra skyrius dėl pačių klonuojamų gyvūnų ir jų palikonių. Toliau. Čia pamatėme, kad kai kurie žmonės, kaip beje jau šiandien girdėjome, kai kurie žmonės rūpinasi tuo, kad e, gyvūnai vis labiau panaudojami žmonių tikslams, kad tai kertasi su gyvūnų teisėmis ir kad taip pat yra nuogastavimų dėl gyvūnų sveikatos ir nuogastavimų dėl gyvūnų gerovės. Antra grupė yra nu, nerimo, kokį poveikį tai turės žmonėms, ypač iš sveikatos pusės ir gerovės pusės, tiek e, dėl maisto saugumo, tiek saugos. Nes, žinoma, ši technologija bus įdomi maisto gamintojams. Čia ypač maisto saugos klausimas šį keldėlis. Toliau buvo kelta klausimų dėl kitų problemų su žmonėmis. Kad, kad tai gali tapti pirmų žingsnių tolesniam klonavimo skatinimui. Tai yra, jeigu uh, pradėsim naudoti klonavimą gyvūnams, tai galiausiai būt pradėsim klonuoti ir žmonės. Arba trečias tai šalis pradės tai, tai daryti. Taigi buvo tokių nugastavimų. Taip pat buvo nugastavimų dėl aplinkos saugos. Čia buvo keliami genetinės įvairovės klausimai. Tos rūšys genetinės įvairovės klausimas. Taip pat biosaugos klausimas ir aplinkosauginio tvarumo iš taršos perspektyvos. Nes kai kurių rūšių naudojimas, pavyzdžiui, mėsos gamybai gali pakenkti aplinkai, jeigu tos rūšis bus daugiau naudojamos. Ir galiausiai paskutinė grupė buvo rūpasi dėl to, kokį poveikį tai kelia visuomeniai. Apie tai, kaip, kaip visuomenė supras šią problemą ar priims. E, taip pat dėl vartotojų teisių. Taigi svarstėme šitus klausimus taip sugrupuotus, matėme, kad yra skirtumų pozicijų. Tarkime, nes vienos galbūt rūšys kelia daugiau problemų negu kitos. Taip pat buvo klausimai ir dėl intelektinės nusavybės bei žemės ūkio industrializavimo ir žemės ūkio tvarumo. Taigi, kai kurie klausimai labiausiai yra susijęs su klonavimu, o kiti yra bendresni. Būtent dėl to manome, kad štai kas yra svarbiausi dalykai. Pirmiausia, gyvūnų gerovė, po to maisto sauga, taip pat e, įvairovė bei visuomenės formatumas ir supratimas. Ir kilo klausimų, kam toks technologijos gali būti panaudojamos. Taip pat buvo keliama klausimų dėl intelektinės nusavybės. Žinoma, patys gyvūnai nėra patentuojami, taip. Tačiau technologijos gali būti patentuotos. Ir yra savininkai, kurie turi teisę tas technologijas. Ir tie žmonės vis tik savo teisės gina tai taip pat yra labai tai yra svarbus klausimas, nors galbūt nėra pirmos eilės. Maisto sauga. Ir nu, rašydami nuomonę išklausėme amerikiečių maisto ir vaisto tarnybos. Tikrai patikė labai išsame ataskaitą. Rengdami savo nuomonės projekte mes taip pat išgirdome ir EFSA nuomonę dėl maisto saugos, taip pat dėl medicinės pusės buvo matyta ataskaita. Nes, žinoma, patys klonuoti gyvūnai nebus naudojami maistui, nes jie yra labai brangus. Maisto rink, rinka patektų jų palikonis. Tad visos ataskaitos, kurias mes gavome, buvo susijusios būtent su, tų, su tais gyvūnais. Bet to, jeigu patys tie e, pirminiai, pradiniai gyvūnai būtų ko nors įtartini, jie nebūtų naudojami klonavimui. Ir dėl to, žinoma, jie negali būti naudojami ir maistui. Taigi, žinoma, neiškumo dar lieka. Ir Pavyzdžiui, Europoje vertinimas yra gerokai kitoks negu kitose valstybėse. Pavyzdžiui, JAV. Tačiau panašu, kad dar, bet iš techninės pusės šešias problemas nėra išspręstos. Kitas dalykas. Bio įvairovė. Tai gali sumažinti kai kurių gyvūnų rūšių genetinį įvairovę ūkyje naudojamų gyvūnų įvairovę. Ir tenka suprasti, kad klonavimas tokią įvairovę itin mažina. Būtų galima pasakyti, kad ir įprasinė praktika panašiai veikia. Pavyzdžiui, neseniai mirė vienas, Amerikoje vienas bulius padvėse, kuris turėjo per, pusantro, per pusę milijono palikonių. Taigi, na, labai daug ir matome, kad tikrai yra judama link genetinės įvairovės mažėjimo srities, e, linkme tai yra judama. Ir tai vyksta ir įprastinėje veslininkystėje. Bet klonavimas yra dar svarbesnis šioje srityje. Be to, kai kuriais atvejais klonavimas gali padėti išsaugoti rūšis, kurios yra ant išnykimo ribos. Tai taip pat yra labai svarbus dalykas, tačiau galbūt tai nėra pirmos eilės klausimas. Toliau, visuomet formatumas ir vertinimas šis problemos. Manau, apie tai daugiau pakalbės kita kalbėtoja. Taigi mes paprašėme komisijos, kad parengtų Eurobarometer e, apklausas, jie tai padarė labai greitai. Devintųjų metų pabaigoje buvo atlikta apklausa ir tai patvirtino mūsų spėjimus. Tad kokios galėtų būti išvados? Pirmiausia, žinoma, gyvūnų gerovė. Manome, kad mūsų grupė turi abejonių, ar galima pagrysti klonavimą maistui. Čia yra proporcingumo klausimas. Nes naudos gaunama yra nedaug, o keliama labai daug problemų gyvūnų geroviai, bei visuomenė to nepalaiko. Taip pat svarstėme žeklinimo klausimą. Ir čia mes suprantame, kokiu kyla techninių sunkumų ženklinimo srityje. Kaip paženklinti, pavyzdžiui, kokią nors dešrą arba pieną jeigu, tarkime, pienas gali būti mišinys įvairių karvių duoto pieno. Taigi vėlgi prašome komisijos, kad komisija įvertintų, ar tai techniškai manoma. Vargu, ar čia DNR tyrimai pagelbės. Galbūt labai pažangęs technologijas padėtų, bet gal, na, ne dabartinės. Dėl to komisijos prašome spręsti šį klausimą. Ačiū. Thank you to you. And uh, now I will give the floor to... Labai ačiū. Toliau. Pone Kamil Perin. Yra jinai vir... vyresnioji Europos vartotojų organizacijų asociacijos politikos pareigūnė. Ji pristatys vartotojų poziciją. Taigi prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labadiena, ponės ir ponai. Čia šiandien daug išgirdome įvairių minčių, įvairių aspektų apie klonavimą, dabar norėčiau pateikti vartotojų nuomonę dėl klonavimo maistui. Taigi, šiek tiek kai ką praleisiu iš savo pristatymo, nekalbėsiu apie tai, ką mes atstovaujame tiksliai ir iš karto kalbėsiu apie tai, ką pasakė vartotojai. Kaip jau sakė, anksti pranešėjai buvo atliktos dvi, dvi apklausos, 8 metais ir 10 metais ir abi parodė, kad e, Europos vartotojai ženkliai prieštarauja klonavimui. Klonavim, dėl klonavimo maistui. 84 procentai atsakysiųjų turėjo nuogastavimų dėl to, kad tai turi ilgalaikį pasiekmių. 58 procentai mane, kad e, tai yra visiškai nepriim, nepriimtina. Ir skaičius padidėjo iki 67 procentų 10 metais du trešdaliai atsakysiųjų pasakė, kad negalim klausti dėl etinių priežasčių. Ir 69 procentai norėtų, kad e, klonuotas maistas būtų, na, maistas klonuotų gyvūnų būtų žeklinamas. Beje, pasakyti, kad ir Amerikoje vartotojai pas, pasako gana panašiai. Amerikoje buvo kitos kelios apklausos ir ten buvo pasakyti, kad 53 procentų amerikiečių uh, nelinkę pirkti mėsos, maisto ar e, kiaušinių iš klonotų gyvūnų, net jeigu yra paskelbta, kad tai yra sveika. 89 procentai gyvūnų, žmonių norėjo, kad tokis, e, tokis maistas būtų žymimas. Ir 69 procentai amerikiečių norėtų. Ir tai yra išreiškia nuogastavimų dėl, tokio, dėl gyvūnų klonavimo, 66 procentai išreiškia etinių nuogastavimų. Toliau dėl pasaulinio konteksto. E, žinoma, niekas e, Europos Sąjungoje nevyksta klonavimas ir iki 20 metų klonavimas nevyks. Komercinis klonavimas vyks tik Junktinės mikrovalstijos, Kanadoje ir Argentinoje. Taip pat yra šiek tiek veiklos vykdoma Nuojo Zelandijoje, Australijoje, Čilėje, Kinijoje, Paragvajoje, kitose kai kuriuose pietų Amerikos valstybėse. Daugiausiai klonuojama yra gyvūnų, kurie naudojami mėsos gamybai, jautinai, taip pat šiek tiek ir pieno sektoriuje, taip pat keulių šiek tiek klonuojama yra JAV ir Kinijoje ir taip pat šiek tiek avių ir oškų yra Naujoje Zelandijai klonuojamas nedėliu mastu. Toliau, atsiekamumas, tai dauguma tačių šalių nereglamentuoja klonuotų gyvūnų gauto maisto, išskir Kanadą, nes Kanadoje toks maistas yra laikomas naujų maistų, novel food, ir dėl to reikia jį iš anksto gauti leidimą prieš pateikiant į rinką. Taip pat yra keletas šalių, kur, pavyzdžiui, Australija, kuriuose yra savanoriškas, pas, savanoriškai verslas yra paskelbęs, kad nei, nei neš klontos mėsos į maisto rinką. Vėl gerai vairių išimčių visose šalise, Pavyzdžiui, Naujoje Zelandijoje yra stebėjimo sistema, tačiau nėra šimčių. Kitur yra sekama situacija eksporto tik atveju. JAV, Kanadoje ir Brazilijoje kai kurios įmonės privačiai iniciatyva stebi klonavimą. Kartais yra renkama informacija ne tik apie klonos gyvūnus, bet ir apie jų medžiagas. Pavyzdžiui, ES jau yra taikomas identifikavimas sėklai ir embrionams. Taip pat yra privatos sektoriaus sutarimų, pavyzdžiui, JAV ir Kanadoje, kurie padeda nustatyti klonuotą medžiagą ir tuomet negalima Europos Sąjungoje tos medžiagos įvežti. Toliau dėl gyvūnų atsekamumo, gyvų gyvūnų atsekamumo. Tai čia Europos Sąjunga yra toliausiai pažengusi, galima atsekti e, kiau, e, karves, keulės, Tačiau situacija pasaulyje yra kiek kitokia ir jautinos eksportuotojai dažnai numato ir tų gyvūnų atsekamumo sistemas įskyrus JAV, tačiau kitur kitoms rušims nenumato tokių sistemų. Tai matote čia lentelę, mes surinkome informaciją, kur ponas Hansonas patikė šią informaciją, jisai Jungtinės Amerikos valstijose atstovauja rinkėjams ir informaciją pateikia apie tai, kad dauguma svarbiausių rušių numato reikalavimus siekti ir stebėti klonų naudojimą. Toliau. Vartotojų lūkesčiai neatspindėti yra komisijos pasiūlyme. Dabar klonuot E, dabar maistas iš klontų gyvūnų yra laikoma naujumas, novel food, dėl to reikia jiems leidimo, tačiau tokiamas nelaikomas yra palikonių maistas, kuris gali būti tiesiog parduodamas vartotojams. Žinoma, vartotojai nepalaiko tokios situacijos. Dešimtais, dešimtais, dešimtais metais Junkalistėje kilo skandalas žiniasklaidoje, kuomet buvo informuota, kad Jungtinė karalystėje buvo pardavinėjama mėsa ir pienas iš klontų gyvūnų, palikonių ir tai nebuvo nelegalu, tačiau patys vartotojai staiga apie tai sužinojo, nors prieš tai nežinojo, kad tai vyksta. Taip pat reikia. Na, čia matote pačioje yra karikatūra. Ir tenais yra štai šaipomasi iš to, kad dabar jau visi gyvūnai yra klonuojami ir kad e, ūkiuose klonuojami daug gyvūnų ir kad visi mes valgom klotą mėsą. Tačiau, žinoma, taip nėra, tai technologija vis dar nauja, neefektyvi, tad tikrai dar yra laiko tinkamai reglamentuoti šią sritį. Ir dėl to manome, kad komisijos pasiūlymas yra neišnaudota galimybė, nes vartotojai toliau nežinos, ar jie valgo maistą gauti iš klonuotų gyvūnų palikonių. viena vers nesvar, na, tarsi neprasminga užbra, uždrausti maistą iš klonotų gyvūnų, nežinome, kad klonotų gyvūnai nebus naudojami maistui. Reikia kalbėti apie jų palikuonius. Toliau, prikybos klausimas. Vėlgi, visų skaičių, kuriuos komisija patikė savo pokretinime, aš neaptarinėsiu dabar. Tik norėčiau pabrėžti, kad ES rinka neimportuoja pačių klonų bet dar yra laiko tikrai galvotuoti šią situaciją, kad būtų galima suteikti vartotojams pasirinkimo, nes tai ir manom padaryti. Europos e, Sąjungos siūlo žingsnių toliau, mes tai palaikome, nes reikia uždrausti klonavimo technologiją e, Europos Sąjungoje ir uždrausti gimklonų įvežimą. Tačiau kodėl nėra draudžiamas e, reprodukcinės medžiagos importavimas? Ir dėl to išsakė neigiamą pozicijų kai kurie prekybos partneriai. Galbūt tai neigiamą paveiktų komisijos pasiūlymą. Buvo išsakyta keletas pastabų iš Argentinos, Brazilijos, Paragvajaus, kuriais buvo susinčiami Europos Sąjunga aišku signalai, kad tos šalis labai atidžiai stebės, kas daroma Europos Sąjungoje. Ir Noriu, kad reglamentavimas e, apsiribotų mokslo sritimi. Taip pat, žinoma, ir dar, dar diskusijos Kanadai ir JAV dėl prikybos turčių. Tad panašu, kad e, prikybos smetimai labai svarbus komisijai. Toliau, ko siekime? Norime, kad vartotojai galėtų patys pasirinkti, galėtų pasakyti, gavę informacijos, kokį maistą vartoja. Taip pat ir ar tas maistas nėra iš klonuotų gyvūnų palikonių. Tad reikia bent jau uždrausti gyvūnų klonavimą maistui, uždrausti maistą iš tokių gyvūnų ir importą į ES, tokių gyvūnų importą. Tai jau yra siekime ES, kažkoks komisijos pasiūlyme mes to siekime nu, ir palaikome. Taip pat norime, kad būtų atsakamų sistema embrionams bei sėklai, bei uh, klonuotų gyvūnų palikuonims atsakymo sistema. Ir taip pat žymėti bent jau šviežią mėsą iš tokių gyvūnų. Panašus pasiūlymas buvo pateiktas prieš, tris, prieš, prieš tris metus. Ir manome, kad čia buvo neapsnota gera proga. Taip pat manome, kad visas maistas turėtų būti žymimas iš klontų gyvūnų, tačiau manome, kad reikia bent jau, kaip jau minėta, žymėti šviežią mėsą. Galiausiai svarbu, kad ES priekybos partnerių spaudimas neturėtų sustabdyti ES nuo sta gerų standartų gyvenimo, kurių reikalauja piliečiai. 11 metais iš tarybos teisės tarnybos buvo nutekėta informacija, kuri ir paaiškėjo, kad vis tik e, ženklinimo reikalavimai galėtų dėrėti su pasaulio prekybos organizacija bei bendros tarimo dėl e, muitų ir prekybos taisyklėmis. Toliau dėl TTIP. Tai manome, kad tai nėra apsunkinimas, o tai yra proga JAV ir ES priimti naujas nuostatas, kurios geriau atitiks vartotojų interesus. Supratau, kad ES vartotojai ne, nepalaiko šių technologijų, tačiau kartu ir Amerikos vartotojai to nepalaiko ir mes kartu esame parengę bendrą rezoliuciją, tą atsida rezoliuciją. Ir e, tiek amerikiečiai, kaip prašo labai panašių dalykų. Taigi, labai ačiū tą progą pristatyti vartotojų poziciją ir lauksiu tolesnės diskusijos. Labai ačiū. Can... Dėkoju, o dabar mes galim pradėti diskusijas. Iškart sutiksiu žodį ponui Lyzė. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju kalbėtojams. Norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Tai yra susijęs su mūsų komiteto veikla, pirmiausia, priekybos partneriai komisijos blokavo pono Bovs pradinį pasiūlymą, bijodama, kad ta tip dėryboms su JAV neiškiltų grėsmė. Aš esu už tarp Atlantinį investicijų ir prekybos susitarimą. Bet negalim sakyti mūsų piliečiams, kad neprimsim kažkokių teisės aktų, nes tai nepatinka amerikiečiams. Ne, negalime taip daryti kompromisu. Bet dėja situacija tokia ir ką gali parlamentas padaryti, tik tai siekti, kad pasiūlymas būtų pagerintas, ženklinimas. Čia E, klausimas nepaprastas. Aš esu parašęs daktaro dizertaciją. Genetiniais klausimais aš esu in vitro diagnostikos pranešimo pranešėjas. Ir mes sakome, kad jei mėsa iš klonuotų gyvūnų palikuonių būtų ženklinama, Tai, tai mūsų e, klausė specialistai, ar mes, mokslininkai, galėtume sukurti testą, kaip nustatyti, kad ta mėsa yra iš klonuotų gyvūnų, palikonių. Aišku, kad tokie gyvūnai visi turi DNR ir pagal DNR galima atsekti, iš kur ta DNR atėjo. Bet tada reikia gauti informaciją, DNR informaciją apie klonuotus gyvūnus, nes tokių veislinių gyvūnų, e, veislinių gyvūnų yra tik keli tūkstančiai. Girdėjome čia pavyzdį, kad vienas bulius e, leido, e, turėjo pusę milijono karvių palikonių. Taigi tų veislinių gyvūnų skaičius nėra didelis. Ir jei man sako veisėjas, kad jis nežino, iš kur tas gyvūnas buvo išvestas, jei jau mokam pinigus už tokį labai gerą reprodukcinį gyvūną, tai tikrai žinome, iš kur jis yra atėjęs. Taigi negalime sakyti, kad neįmanoma atsekti tokių mm, gyvūnų. Reikia tik tai šiek tiek geros valios ir Latino Amerika ir JAV mes turėtume parodyti, kad Europos vartotojai nori, kad būtų užtikrintas atsekamumas. Ir negalima sakyti, kad negalima moksliškai sukurti testų, kad tą atsekamumą užtikrintume. Galima tą padaryti. Mums reikia žinoti, iš kur atėjo vieni ar kiti mėsos produktai ir jei galime gauti apie juos informaciją, tai tada galima gauti ir DNR informaciją. Norėčiau padėkoti Europos etikos grupiai, kad atkreipia mūsų dėmesį ir į etinę šio klausimo pusę. Buvo kalbama apie tai, kad kuo didesnė pažanga klonavime galėtų mūsų atvesti prie žmonių klonavimo. To mes nenorime. Klonuoti gyvūnai kenčia, jie netokie atsparus lygoms, panašiai būtų ir su klonuotais žmonėmis. Jei mes tobulinsime veislinių gyvūnų ir ūkinių gyvūnų klonavimo technologijas, tai galiausia atsidursime tokiame etape, kai galėsime pasakyti, jei tą galime daryti su gyvūnais, tai kodėl nepadaryti to su žmonėm. Ir jeigu mes tobulinsime gyvūnų klonavimo technologijas, tai uh, tada uh, galiausia prieisime ir prie galimybės klonuoti žmonės. Nes mokslininkai sako, kad kančių mm, klonuotieji gyvūnai vis mažiau kentės šiame procese, tai čia labai pavojingas rytis, kad, nebeprei, kad neprieitume iki žmonių klonavimo. Dėkoju. Pone Müller. Dėkui pirmininkė, EFSAI norėčiau pateikti klausimą. Ar e, žinote, kiek yra importuojama maisto iš klonuotų gyvūnų? Ir ar mes galime būti tikri, kad iš JAV importuojamas maistas nėra klonuotas? buvo kalbama, kad klonų e, imuninė sistema yra netokia atspari, ar tada ir jų palikonių imuninė sistema yra silpnesnė. Jei e, klonuoto buliaus sperma nieko nesiskiria nuo neklonuoto buliaus spermos, tai jų DNR tada irgi uh, nesiskirtų. Taigi norėčiau paklausti mokslininkų, ar įmanoma atskirti klonuoto ir neklonuoto gyvūno DNR. Ir jei tų klonuotų gyvūnų uh, imuninė sistema yra silpnesnė, tai kokios viso to pasiekmes tada būtų, jei iš jų gamintume maisto produktus. Dėkui, Misa Jūzo. Dėkui. Turiu komentarą ir klausimą turėčiau. Jūs minėjote etinius aspektus susijusius su klonavimu. Ir jei mes esame prieš klonavimą, tai ko gero tie etikos aspektai galėtų svarbiai pagrysti mūsų argumentus. Kalbant apie maisto saugumą, EFSA atstovas sakė, kad klonuotų gyvūnų iš jų pagaminti maisto produktai, ar iš jų ar iš jų palikonių pagaminti maisto produktai, mėsa ar pienas, neturi, nekelia grėsmės. Toliau buvo kalbama apie genetinę įvairovę. Jei klonuojame gyvūną, genetiškai mes jo nemodifikuojame mes tik tai klonuojame tą patį gyvūną. Pasirenkame, aišku, tam tikrą gyvūną ar veislę, kuri yra kažkuo išskirtinė ir tada veisiame. Tas pats tinka ir eržilams. Jei paimsime kokį nors, jei yra koks nors galsus, garsus eržilas lenktyninis arklys, tai mes tada uh, norime, kad kuo daugiau tokių turėtume. Stengiamės, kad jis turėtų kuo daugiau palikonių. Manau, kad turėtume aiškiai pasakyti, kodėl nenorime klanavimo, bet maisto sauga čia negalėtų būti pretekstas. Pone Agilera. Dėkui. Turiu keletą konkrečių klausimų. Pirmiausia, pabrėžčiau tą, ką sakė ponė Jūso. Aš nelabai suprantu, kodėl buvo iškelta genetinės įvairovės problema Jei pasižiūrėsime, kas vyksta žemės ūkija, tai tikrai negalime sakyti, kad ten yra labai didelė genetinė įvairovė. Norėčiau paklausti specialistų, kai žmonių klausiama, kas yra klonavimas, kaip jūs galvojate, ar žmonės tikrai žino, kas klonavimas yra? Ar nėra taip, kad jiem atrodo, kad klonavimas yra genetinė modifikacija? O mes žinome, kad klonavimas tai nėra genetinė modifikacija. Galbūt žmonėm klonavimas daugiau neprimtinas moraliai ir etinė prasme, net jei jie ir nežino tiksliai, kas tai yra. Kai kalbame apie kažkokį techninį dalyką, ne visuomet lengva suprasti visus jo aspektus, kai pasisakoma už ar prieš tą dalyką, gali susidaryti įspūdis, kad klonavimas gali pakenkti vartotojų sveikatai, kad klonuotų produktų vartojimas gali pakeikti vartotojų sveikatai, bet kaip jums atrodo, turbūt daugelis vartotojų tiksliai net nežino, kas yra klonavimas. Labai norėčiau išgirsti apie tai ekspertų nuomonę. Ir užbaigdama pasakysiu, kad kalbant apie tyrimus, mokslinius tyrimus, tai e, jie žengia pirmin, yra moksliniai tyrimai yra asocijuojami su pažanga, taigi mes negalime priešintis moksliniams tyrimams. Be, tyrimo nėra progre... Be mokslinio tyrimų nėra pažangos, nėra progreso. Kai Ispanijoje vyko tyrimai motininių lastelių srityje, gyvenimo kokybės gerinimo srityje, daugelis žmonių iš pradžio buvo prieš tai, bet tie tyrimai leido pasiekti labai svarbių rezultatų. Taigi aš noriu pasakyti, kad labai dažnai žmonės būna aiškiai nusistatę už ar prieš, bet moksliniai tyrimai gali būti labai naudingi. Taigi aš niekad nepasisakysiu prieš mokslinius tyrimus. Aišku, galbūt reikia tam tikrų saugiklių, bet kalbant apie gyvūnų gerovę, žinom, kad su klonavimu susiję ir gyvūnų gerovės problemos, taip pat etiniai klausimai yra svarbus daugeliu žmonių. Čia turime prisiminti ir tai, ką sakė ponas Lysė. Turime pasižiūrėti, kad e, gyvūnų klonavimas netvestų mūsų į žmonių klonavimą. Taigi čia yra rimtų etinių problemų. Gyvūnų gerovės ir etinės problemos nėra išspręstos ir kai šias rytį reglamentuosime, turime visą tą turėti galvoje. Čia mes kalbame apie teisės aktą, kuris uždraustų klonavimą. Atskaitos taškas pradinis pasiūlymas yra geras. Ponas Rek. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti prieš tai kalbėjusiems kolegoms, ekspertams, mūsų visuomenėje turėtume paklausti savęs, koks yra santykis tarp žmonių ir gyvūnų. Šveicarija, Europos Sąjunga, JAV. Šie dalykai svarbus visame pasaulyje. 66 procentai gyventojų atmeta klonavimą dėl etinių ir moralinių priežasčių. Per praėjusi šimtmetį mes pavertėme gyvūnus gamybos vienetų. Nutaurinome juos, nuvertinome juos. Ir kas bus, jei tas jų nuvertinimas ir toliau tęsis, santykiai tarp žmonių ir gyvūnų pasikeitė. Neturėtume būti dievais, neturėtume kištis į evoliucijos procesus. Taip, <clears throat> mokslinė pažanga reikalinga, bet ne visuomet mokslinė pažanga atvesdavo mus ten, kur norėtume būti. Kai Albertas Einšteinas pamatė, ką kokias pasiekmes turėjo atominė bomba Hirošimoje, jisai sakė, kad būtų buvę geriau, jeigu jos nebūtų buvę. Ir mes Europos Sąjungoje turėtume nepasiduoti JAF įkalbinėjimams. Turėtume pasakyti, kad mes Europoje nenorime klonuotos mėsos, mes norime, kad mūsų pažanga būtų etiška. O ko jau nori Amerika, tai yra jų reikalas. Ponas Bogovič. Dėkui. Už suteiktą žodį. Dėkoju ekspertam. Mes kaip parlamentarai turime apsispręsti šiais tokiais svarbiais klausimais. Norėčiau pritarti tiem kolegom, kurie pabrėžė etinį šio klausimo aspektą. Kyla klausimų apie GMO, bet dar daugiau klausimų, ko gero, kyla apie klonuotus gyvūnus. Europos ūkininkai patys sako, kad nemato šios technologijos naudos. Taigi aš esu su tais kurie nori laikytis atsargaus požiūrio. Etinis klausimas yra labai svarbus. Mūsų gyventojai labiau ko gero susirūpinę moraliniais ir etiniais klausimais negu techniniais. 2015 metais parlamente svarstysime tarp Atlantinį priekybos ir investicijų sustarimą išsameu. Ir manau, kad turime turėti aiškę poziciją šiuo klausimu ir ją apginti dėrybose su amerikiečiais. Taigi, čia turime moralinių ir etinių klausimų neišleisti iš akių. Matau, kad daugiau nėra norinčių pateikti klausimų, tai iškart suteiksiu žodį mūsų trim ekspertam. Taigi, pirmiausia, ponas Robinsonas, prašom. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, priekybos klausimai, priekybos partneriai, e, atsekamumas, ženklinimas tai iš tikrųjų nepatenka į mūsų EFSOS kompetencijų sritį ir todėl aš nesigilinsiu į šiuos klausimus, daugiau atsakysiu kitiems kalbėtojams. Dabar dėl to, kiek e, importuojama e, maisto produktų iš klonuotų gyvūnų iš JAV, mes tokių skaičių neturim ir todėl šiandien aš negaliu pakomentuoti jų. Dabar dėl mm, silpnesnės imuninės klonuotų gyvūnų ir jų palikonių sistemos. Iš mokslinės literatūros, kurioje nagrinėjami e, palikonis, tai matyti, kad vis dėlto ta pati gyvenimo trukmė ir tas pats reprodukcinis potencialas tad mes nesitikim, kad čia kiltų tam tikrų problemų ar skirtumų. Na ir paskutinis klausimas dėl genetinės įvairovės. Klausimas, kurį mes sprendėm, tai klonuotų gyvūnų populiacijų poveikis aplinkai. Ir vėlgi, turint čia vėlgi, kaip sakant, didesnio e, šiuo atveju e, skirtumo šita prasme nėra tarp klonuotų gyvūnų ir įprastinę e, tvarką išvestų gyvūnų. Labai ačiū. Taip, kai kuriuos klausimus pateikė Ispanijos parlamentarai, todėl jums leidus aš atsakysiu į juos ir irgi ispanų kalbą. Pirmiausia, dėl maisto produktų saugos. mes e, mūsų toje e, etikos klausimų grupėje nagrinėjom aktyviai šiuos klausimus, girdėjom įvairiausių argumentų. O EFSA nuomonės ir pranešimai iš tikrųjų pakankami. Jie, nu, galime sakyti, nuramina mus e, dėl maisto produktų saugos. Na, o dėl klonuotų gyvūnų e, kilmės palyginti su iš kitų gyvūnų gautais produktais. Tai dėl pirmųjų, aišku, visada yra tam tikrų rizikos faktorių, tačiau galima šiuo atveju kalbėti apie hipotetinę riziką daugiau. Na ir EFSA parengtos nuomonės iš dalies atsako į pateiktus klausimus susijusių su etika. Na, o kalbant apie įvairių rūšių gyvūnus. Tai ir esą argumentas, kad klonavimas menkina genetinę įvairovę. Bet kita vertus, jeigu dabar testume tokią praktiką, e, tokį genetinį šaltinį, būtent klonuotų gyvūnų pagrindų tai tada galėtume kalbėti, kad, sakykime, iš vieno buliaus galima gauti ne, ne tik ten pusę milijono, bet kelis milijonus palikuonių. Ir būtent tai jau tada rimtai pažeistų ar susiaurintų genetinę įvairovę. Na ir pratesiant to buliaus pavyzdį. vėl, sakykime, buvo pasakyta, kad tas būdus buvo labai agresyvus, bet kita vertus e, yra tam tikrų vis dėlto e, gen, genetinių požymių, derinių, kurių, kurie paprastai automatiškai nepaveldimi, kaip, sakykime, agresyvumas, kuris yra kelių genų e, derinio išdava. Kaip mokslininkas aišku, ne, nesakyčiau, kad čia būt, būtume prieš mokslinius tyrimus. Kita vertus, e, su klausimu susiję nemažai ir prekybos aspektų. Antai mes aptarinėjom klausimus, kurie tiesiogiai susiję su genetikos sritim, bet tai iš tikrųjų kalbam apie tokius gana marginalius dalykus. Ir galbūt ne, nebūtų galima daryti tam tikrų neproporcingų uh, išvadų tų kelių marginalių atvejų uh, pagrindų, nes šiaip ar taip galiausia vis dėlto uh, sprendžia ūkininkai būtent, ką reikėtų, kokius gyvūnus ir kokiu pagrindu reikėtų veisti. Aišku, yra ir kitų įdomių e, klonavimo aspektų, apie kuriuos būtų galima pakalbėti. Pone Perin, buvo klausimas apie maisto produktus iš JAV e, išklonuotų gyvūnų, dėl, e, kad jie žengia be leidimų. Kiek mes žinom, tai to taip nebuvo, nebuvo pateikta prašymų komisijai įvardyti tokius produktus kaip naujoviškus maisto produktus. O šiaip jau buvo tam tikro moratoriumo atveju dėl tam tikrų produktų vėl e, patekimo, pateikimo į rinką, tačiau tas moratoriumas būdavo savanoriškų pagrindų. Tad nemanytume, kad tai keltų problemų. Kitas klausimas apie tai, kaip vartotojai suvokia klonavimą. Tai Eurobarometro tyrime į tai buvo atsižvelgta tiesiog būda, buvo mm, pasistengta nustatyti, ar vartotojai skiria klonavimą nuo genetinio modifikavimo. Ir dauguma vartotojų iš tikrųjų skiria, tačiau maždaug mažesnė pusė painiojo tuos, tas dvi technikas. Nežinau, ar tai tiesiogiai veikia vartotojų požiūrį į klonavimą, nes vartotojų nerimas daugiausia dėl etinio pagrindo, dėl etinių priežasčių jie atmeta klonavimą. 70 procentų vartotojų mane, kad pradėjus klonuoti gyvulius, greitai pradėsim klonuoti ir e, žmonės, o 95 priešinosi klonavimui, nes e, tada gyvūnai, su gyvūnais elgiamasi kaip su daiktais. Tad e, dabar klonavimo tikslas, kitas dalykas - klonavimas maisto sumetimais. Jeigu, sakykime, būtų galima išsaugoti tam tikras rūšis, tai tada taip, vartotojai pasisakytų už klonavimą, bet tai jau kitas dalykas negu klonavimas maisto e, tikslu ir tam vartotojai priešinasi. Labai ačiū, o dabar žodį suteiksiu komisijai, kad šioji išdėstytų komisijos poziciją šiuo klausimu. Labai ačiū keletas komentarų. Iš ties tas, tie klausimai labai geras e, problemų identifikavimo šaltinis. Bet pakomentuosiu keletą klausimų. Pirmiausia, buvo paminėta, kad turėtume turėti metodą uh, kuriuo nustatytume e, tokius e, gyvūnus čia aptariamus. Taip, genetinės medžiagos pagrindų tai būtų įmanoma, tačiau neįmanoma būtų atskirti to originalaus gyvūno nuo klonuotų, nes genetinės medžiagos pagrindų jie yra tie patys. Uh, Ehm, tad tai yra mokslo faktas. Ir jau anksčiau sakiau, mes neturim objektivaus metodo, kuriuo galėtume atskirti klonuotą gyvūną nuo originalo. Tai vienas dalykas. Kitas klausimas. Kai kalbam apie genetinę įvairovę, iš tikrųjų mažinama genetinė įvairovė klonavimu. Tačiau aiškiai turiu pasakyti ir štai ką. Jeigu pateiksi tokį pat klausimą apie labai intensyvų žemės ūkį, tai klausimą, atsakymas bus tas pats. Intensyvus ūkininkavimas irgi mažina genetinę įvairovę visame pasaulyje, nes atrenkami geriausi gyvūnai mūsų tikslams ir tokiu būdu mes patys siaurinam genetinę įvairovę tas klausimas, tai ar dabar baigsim intensyviai ūkininkauti dėl to, dėl to, kad nyksta genetinė įvairovė, mes turbūt turėtume e, tiesiog įvertinti, žiūrėti į tą, kokią dalį užima klon, klonavimo, klon, klonuoti gyvūnai. Trečia tema, trečias dalykas. Čia buvo sakyta, kad klonavimo klausimą mes sprendžiam, kadangi mūsų to prašo amerikiečiai ir labai aiškiai pasakyti, kad taip nėra. Taip, turim priimti, kad klonavimas yra mokslinių, mokslinių tyrimų rezultatas e, kartu ir Europoje, nepaisant, kad visuomenė dauguma prieš, vis dėlto yra labai daug milijonų žmonių, kurie tiki, kad toji technologija turi ateitį, net ir Europoje. Ir jeigu mes nereglamentuosim, neturėsim aiškių taisyklių, o tokių taisyklių Europoje reikia, mums tokių taisyklių reikia Europai, JAV, tai tada mes turim rasti sprendimą, kuris dėrėtų su mūsų poreikiais. Ir nebūtinai, kad ten mes dabar atsakinėtume į, į būtent prašymus iš už Atlanto. Ir galiausia, labai malonu buvo užfiksuoti, kad dabar iš tikrųjų mes kalbam apie gyvūnų e, gerovės problemą, kad kalbam apie etikos klausimus, kad čia tikrai su tuo klonavimu nesusiję gyvūnų saugos dalykai. Bet mes turėtume vis dėlto rasti tinkamą teisinį pagrindą spręsti tuos visus klausimus. Taip, kai kalbam apie gyvūnų gerovę, tai galim pasiremti labai aiškiais, aiškiais straipsniais. O kalbant apie etinius klausimus, tai būtų labai problemiška. Todėl mes norim atskirti. Todėl tie klausimai atskirti ir mes iš tikrųjų toliau turėtume diskutuoti, kaip reikėtų spręsti etinius klausimus. O komisijai e, vienintelis būdas tai laikytis e, tų taisyklių, kurias mes turim, tų teisės aktų, nors aš suprantu etinius e, argumentus, iš tikrųjų čia labai plačiai griebenčių etinių argumentų buvo pasakyta. Ne vien tik tai dalykai susiję su e, žemės ūkio sektoriaus produktų gamyba, bet šiaip ir taip mes iš tikrųjų turėtume aiškiai m, mm, turėti tam tikrą teisinį pagrindą te, kartu etiniams klausimams spręsti. Labai ačiū. O dabar dar kartą suteiksiu žodį pranešėjams, kad šie išsakytų galutinės pastabas prieš užbaigdami tikrai labai įdomius klausimus. Na ir pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Moj. Ačiū. Labai ačiū, kolegos. Kaip jau įžanginėje kalboje sakiau, ir dabar galiu pasakyti, kad yra tam tikrų abejonių dėl EFSA e, išvadų, dėl klonavimo e, maisto m, tikslu. Bet kita vertus taip, to, tos, tai yra laikotarpis tarptų įvairių nuomonių buvo pakankamai ilgas. Ir iš tikrųjų vartotojai tikisi, uh, tikisi kad klausimai toliau bus uh, sprendžiami, nes mes juk nežinom, uh, kas bus po, sakykime, 20 metų, jeigu bus vartojami e, maisto produktai iš klonuotų gyvūnų. O dabar EFSA, e, šitie pranešimai, EFSA nuomonės buvo parengtos laboratorinių tyrimų apriepiančių maždaug 14 mėnesių laikotarpį pagrindų. Tad tai nelyginamos situacijos. Tad e, galbūt ateityje atsiras ir e, visuomenės veikatos tam tikrų klausimų. Aišku, įsivaizduoju, kad per tą laiką kai kam, ypač privačioms bendrovėms, visa tai išeis į naudą. Dabar dar noriu paminėti gyvūnų gerovės kartu klausimą. ES iš tikrųjų pirmauja šią prasme ir mes tikrai neturėtume daryti kompromisų, nusileidinėti dėl gyvūnų gerovės standartų, kad dėl to kentėtų uh, gyvūnai. Europa visada išsiskirdavo ir norėdavo išsiskirti skirti savo maisto produktų kokybę, o ne kiekybę. E, norint būti konkurencingiems, nereikia didelio masto e, gamybos, maisto produktų gamybos, ypač jeigu dėl to kentėtų mūsų vartotojai. Na, o kalbant apie maisto produktus, tai Jei mes nepateiktume vartotojams informacijos arba jeigu ta informacija tokia e, susifragmentavusi, tai kaip tada mūsų vartotojai galės pasirinkti, sąmoningai pasirinkti. E, tad e, vėl e, sakykime, kaip galėsime įvertinti toksiškumo, sakykime, poveikį ilgainiui. Na ir Pavyzdžiui, yra nustatyta tam tikrų atvejų, kaip klonavimas paveikia reprodukcinės gyvūnų sistemas ir, ir apskritai tam tikrų organų E, funkcionavimą. Na ir toliau, atsekamumas. Europos vartotojai turėtų žinoti, ką jie valgo. Ir kita vertus, kas, kaip galėtume užtikrinti, kad klonuotų gyvūnų mės, mėsa nebūtų vartojama mm, kaip maistas. Ir aišku, e, buvo pasakyta, kad mes turėtume skirti klonavimą maisto gamybos ir e, mokslinio tyrimo uh, E, sumetimais. Tačiau globalizuotame pasaulyje mes iš tikrųjų negalim leisti daryti klaidų, kurias būtų šiaip jau po to labai sunku ištaisyti. Mes turėtume elgtis atsakingai. Ačiū. Ačiū, pane Somer, e, aplinkosaugos komiteto vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir e, pirmiausia, širdingai noriu padėkoti visiems kalbėtojams, prelegentams ir kolegoms, kurie pateikė klausimų. Tad galėjom šiek tiek pakalbėti ir apie įvairius klausimo aspektus. Na, o dabar koks šių, tyrimų, šių klausimų rezultatas? Buvo pasakyta, kad e, ūkininkai ir tiek ūkininkai, tiek vartotojai nepageidauja e, klonuotų gyvūnų e, maisto produktų, nors šiaip jau tokių, tokie gyvūnai apskritai sveikatos prasme yra saugus, nors buvo pasakyta, kad nėra uh, šiaip jau e, ilgalaikių tyrimų, tyrimų apriepiančių ilgą laikotarpį. Buvo paminėta tam tikrų neigiamų klonavimo padarinių e, gyvūnų geroviai, tam tikrų deformacijų ir kitų dalykų. Ir be to buvo pasakyta, kad klonavimo rezultatai tiek karvių, tiek keulių e, atveju nėra įspūdingi ir kad klonavimo veiksmingumas per pastaruosius 16 metų nepagerėjo. Kita vertus, buvo mm, mažiau problemų, kalbant apie gyvūnų, apie gyvūnų sveikatos klaus. Tai yra, ne, nepagerėjo padėtis. Ir atrodo tada, kad ateities perspektyvos e, tarsi mm, nekokios klonavimo metodų, kuriais būtų galima išspręsti dabartinės užfiksuotas problemas, e, tokių geresnių metodų tarsi ir nematyti, net ir artimiausioje ateityje. Buvo pasakyta kartu pastabų dėl atsekamumo, dėl galimybės atsekti genetinę medžiagą, jos kilmę. O Kita vertus, kalbant apie šiaip jau, tai įman, įmanoma kalbant apie paprastą gyvūnų veisimą, o klonavimo atveju tai gal, įsivaizduoju, būtų sudėtinga uh, užtikrinti atsekamumą. Tačiau tačiau vėlgi manyčiau, kad ir klonuotų gyvūnų atveju būtų įmanoma vis dėlto sukurti pakankamą atsekamumo sistemą. Bent jau e, tai aš išgirdau tokių argumentų per šios dienos klausimus. Be to buvo išsakyta abejonių dėl klonavimo metodo esą mm, jis e, galėtų būti perkeltas ir į žmonės, dėl to išreikštas susirūpinimas. Bet e, kita vertus, Bet kita vertus, taip, juk buvo tam tikrų e, gamybos metodų, tai yra reproduk, gyvūnų reprodukcijos metodų, kurie po to buvo perkeliami žmonėms, bet klonavimo atveju uh, matyt, čia jau yra e, kitoks, e, dal, kitoks vis dėlto klausimas, kadangi, kaip sakiau, klonavimo technika per pastaruosius 16-14 e, metų nepagerėjo. Tad buvo paminėta konkrečių pavyzdžių apie, apie labai vertingus lenktyninius arklius ir buvo paminėtos e, vėlgi gyvūnų sveikatos problemos, kurios vėliau atsirado, net ir plintant klonavimui. Taip, išsakyta nemažai etinio pobūdžio klausimų. E, Apie tai buvo kalbama buvusios kadencijos parlamente. Nežinau, kaip elgsis mūsų kadencijos parlamentas, tik tai galiu e, konstatuoti, kad e, nemažai etinio pobūdžio abejonių ir klausimų e, išsakyta buvo ir šiandien. Klausimų susijusių su gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės klausimais. Kartu vėlgi konstatuoju, kad neišreikšta didelio pasitikėjimo uh, E, maisto produktais, kurie pagaminti iš klonuotų gyvūnų mėsos. Pasigirdo argumentas, kad klonavimas yra tokia technika, kuri yra kol kas dar ribinė, bet e, ir, ir buvo pasakyta, kad vis dėlto klonavimas nėra dar tiek paplitęs, Dabar, kai parlamente svarstoma apie klonavimo techniką, tai buvo pasakyta kartu reikėtų e, nustatyti tinkamą teisinį pagrindą, kurio pagrindu būtų galima nustatyti nuostatų dėl būtent gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės, kai kalbama apie e, klonavimą ir maisto produktus iš klonuotų gyvūnų. Kita vertus, tam tikri klausimai išeina už ES kompetencijos ribų. Tad ir aš galėčiau pritarti tam, kad kuo greičiau reikėtų priimti teisės aktų, kad turėdami e, juos aiškesnės taisyklės mes galėtume tvirčiau laikytis per dėrybas dėl transatlantinės investicijų partnerystės ir priekybos sutarties. Tad e, tiek norėjau pasakyti ir da, tą progą dar kartą norėčiau padėkoti visiems prelegentams ir tikrai man bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip bus toliau nagrinėjamas šis sudėtingas klausimas. The expert, the Labai ačiū, aš taip padėkoju visiems ekspertam, komisijos atstovams. Latvijos atstovams iš nuolatinės atstovybės. Tikrai labai dėkuoju visiems už šias įdomias diskusijas, kaip spręsti šį sėtingą klausimą. Taip pat dėkuoju kolegai ponui Sikieski. Jis tikrai puikiai surengė šį renginį ir labai šauniai bendarbiavimo. Tai vienas iš pirmų mūsų žingsnių bendradarbiaujančioje srityje. Be abejo, tai tikrai toliau dirbsime labai vaisingai. Toliau, nuo 9 ryto rytoj susitinkame čia, į kitą posėdį, Envi posėdis, o Agri posėdis kitas 9 val. 5G3 posėdžio salėje. Taigi posėdis baigtas, tačiau dar ponas Ikieski turi nedėlį pranešimą. Taip, atsiprašau, kad dar paprašiau žodžio. Nariai Remega ir Rika kviečia visus į viešus klausimus dėl klausimo kaip logistika, kaip strateginis augimo Europoje elementas. P750. Kopa Kočeka ten dalyvaus. Taigi per, perduodu kvietimą jums visiems.